Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerbiami kolegos, mūsų komiteto posėdis uh, turi prasidėti. Šiandien esame numatę nemažai darbų ir džiaugiuosi, kad jau galim šiandien posėdį pradėti sveikindamėsi su komisaru Janušu Vaicekovski, kuris atsakingas už žemės ūkį komisijoje. Tai sveikiname jį mūsų komitete ir mm, suprantame, kad jūsų laukia daug darbų, rimtų sprendimų, nes yra E, dėrybos ir dėl daugiametės finansavimo programos. Ir kitų svarb, svarbių darbų mūsų laukia. Reiks kovoti dėl mm, žemės ūkio biudžeto. Ir tikimės apskritai gerų rezultatų dėrybose dėl žemės ūkio politikos e, reformos, taigi turime dirbti glaudžiai, nuolat bendradarbiaudami, nuolat kontaktuodami. Dėl to džiaugiuosi, kad jūs atvykote į mūsų e, komiteto posėdį. Turime kalbėti apie pereinamojo laikotarpio reglamentą, apie tą strategiją, nuo ūkio ant stalo, from farm to fork. Ir taip pat turim, aišku, ir neužmiršti to, kokį poveikį mm, tas žalesis kursas padarys žemės ūkio ir miškininkystės sektoriui. Dabar norėčiau suteikti žodį, gerbiamas komisarė, jums skiriu maždaug 15 minučių Po to suteiksime žodį koordinatoriam. Kiekvienas galės po dvi minutės pateikti klausimų, o po to kolegos po vieną minutę. Taigi žodis jums, gerbiamas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Na, labai džiaugiuosi, kad žinoma per labai nedidelį laiką, kai pradėjau užimti savo pareigas, eiti savo pareigas, mes susitinkame komitete ir jau turim tokį nuolatinį kontaktą su jūsų komitetu, man tai labai svarbu. Na, pirmasis teisės aktas tai tikrai yra labai svarbus ir aš tikrai e, tik tai 50 dienų e, vykdau savo pareigas, na, bet turiu pasakyti, kad vyksta daug svarbių dalykų, apie kuriuos reikia padiskutuoti ir pasikeisti nuomonėmis, todėl labai ačiū už pakvietimą. Žinoma, visi žinome, jau Europos parlamentas tuo užsiemė, kad per pirmasis e, naujosios komisijos darbo savaitės esminis klausimas yra Europos žalesis kursas. Tai yra komisijos komunikatas e, labai ambicingų pavadinimų, kuris yra susijęs su klimato neutralumu. Na ir žinoma, esminiais įsipareigojimais, kurie yra susijęs su to žalioju kursu, ypač žemės ūkiai. E, žemės ūkis turi būti svarbia dalimi tų visų tikslų ir ketinimų ir Europos žemės ūkiui tenka didelį iššūkį su tuo susiję. Ir tai yra taip pat ir e, nerima kelintis dalykas. Na, aš dalyvau labai daugelį su e, susitikimu, ponė van der Leyen įpareigojo mane aplankyti per pusę kadencijos visas valstybės narės na, jau e, sugebėjo apsilankyti keturiose valstybėse narėse, taigi tikiuosi greičiau vykdyti šitą planą. E, turėjau progą būti Kroatijoje, e, nes tai susijęs su Kroatijos pirmininkavimu ir taip pat dalyvavau susitikimuose su ūkininkais, versininkais, Kroatijos ministrų pirmininku lankiausi E, Vokietijoje susi, ten vizitas susijęs su žalioje savaitė, bet taip pat buvo daug susitikimų e, Bundestage, e, taip pat Austrijoje, dalyvau mugėje, Indertanuk, susitikimuose su ūkininkais, dal, lankiausi ekologinėme ūkyje. Tai taip pat ir susitikimai su e, verslininkais dirbančiai žemės ūkija ir taip pat su žemės ūkio, žemdirbų grupėmis, asociacijomis. Tai labai svarbus kontaktai, kurie leidžia plačiau žvilgti į žemės ūkio problemas Europoje. Daug susitikimų buvo ir mano tėvinėje Lenkijoje. Galiu pasakyti, kad tai, taip, ūkininkai lemia tą, remia tą žemę į žalį kursą ir mato prasme to, kad reikėtų e, užsiimti žaliųjų žemės ūkių, kad e, ūkininkavimas būtų ekologiškas, e, kelti standartus, gaminti sveiką maistą kad būtų pasiekta pusiausvyrą ir Europos ūkininkai to nekvestionuoja, tačiau nerima kelia tas faktas, kad tai yra susiję su naujais reikalavimais o tam nėra skiriama pakankamai lėšų. Ir žinoma, biudžeto klausimai bendro žemės ūkio, ūkio politikoje turi būti darbo tvarkėje, nors oficialus komisijos požiūris yra toks, kad tas biudžetas, kuris buvo pasiūlytas 2018 metais, yra oficialus komisijos požiūris ir mano užduotis kaip komisijos nario užduotis yra ginti šitą biudžetą ir aš pažadėjau ir valstybės narėms, kad tikrai ginsiu šitą biudžetą e, nuo pasiūlymų jį sumažinti, nes atsiranda ir tokių pasiūlymų, tačiau ne ginsiu nuo pasiūlymų padidinti, sustiprinti biudžetą. Ir tikrai vyksta daug e, pokalbių, susitikau su daugeliu žemės ūkio ministrų visose valstybėse narėse ir svarstėme, kaip sustiprinti biudžetą, nes viskas yra valstybių narių rankose matau e, pasirengimą ministrai, patys ministrai žemės ūkio. Čia na, nėra vieninteliai sprendimus priimanti šio klausimu, tačiau matau valią dirbti tą linkme, kad bendrai žemės ūkio politikai skirtas biudžetas būtų sustiprintas. Tai yra pozityvus signalas, labai įdomi deklaracija. Ja parengė trys žemės ūkio ministrai, Vokietijos, e, Prancūzijos ir Ispanijos ministrai, kur aiškiai sako, kad reikia padidinti e, biudžetą bendrai žemės ūkio politikai ir tai taip pat geras signalas. Kai dėl komisijos, na, manau, kad kitame posėdėje galėsiu jums e, daugiau pasakyti, kadangi dabar atliekame daug analizių, vertinimų, kurie bus naudingi e, sprendžiant vertinimo klausimą, kokie bus, koks bus poveikis, kaip e, žaliasis kursas paveiks žemės ūkio politiką, kokie sukelia papildomas išlaidas. Tai dabar yra analizuojama ir jūs rezoliucijoje atkreipėte dėmesį į tai ir labai teisingai darote, kadangi pripažįstant patvirtinant žaliai kursą kaip pagrindinę Europos politiką, reikia e, ir bendrą žemės ūkio politiką šio požiūrį analizuoti. Komisija tą ir daro ir pateikė jums e, mūsų požiūrį, pateiks šitą, pateiks šitą komisijos požiūrį kitame mūsų susitikime. Tai yra biudžeto klausimas, kaip priminiau. Manau, kad jeigu diskusijų pagrindas bus e, tokia mintis, kad norime padidinti biudžetą, skiriant papildomas lėšas Europos žaliajam kursui, tai tuomet galime tikėtis politinio, e, politinio supratimo darau tokį išvadą po daugelio susitikimų. Na, e, jeigu kalbam apie pirmą ramstį, antrą ramstį, ekopolitiką, tai politinis supratimas, politinis sustarimas yra pasiekiamas. E, prisimenu įvairius klausimus, apie kuriuos mes diskutavome per mano klausimus e, šiame komitete. Buvo klausimas apie ekoprogramą ir buvo išsakyti lūkesčiai, kad komisija parengs tokių ekoprogramų sąrašą ir valstybės narės galės rinktis konkrečias programas iš šito sąrašo. Turiu pasakyti, kad ruošiamės turėti tokį, tokį sąrašą, dabar vyksta darbai ir jeigu bus didesnė parlamento iniciatyva ir šita problema bus kasdienėse diskusijose, na komisija to nesiūlė save, savo projekte, tai mes tikrai busim pasirengę tokius projektus pristatyti, kad pasiektume kompromisą šio klausimu. Jeigu bus tokia politinė valia, kaip dabar siūlomus projektus pakeisti. Ekologinio e, ūkio vystimasis, e, čia labai intensyviai dirbame ties veiksmų planu, praktiškai baigėme e, darbus ties projektu dėl ekologinių ūkių vystimo. Tai tikrai daug ką reikia padaryti, labai yra skirtingas žemės ūkio išsivystimas ir tai buvo mano klausimas vizito Austrijoje metu na, iškyla, buvo identifikuota tokia problema, kad e, kai kurie ekologiniai ūkiai gali prarasti savo, pa, e, savo statusą, nes negali vykdyti griežto reikalavimo, kad, e, kad gyvuliai turėtų prieigą prie, prie ganyklų ir ūkiai nėra išdėstyti taip, kad E, ganyklos yra prie pat žemės ūkio pastatų, bet ne, iš tikrųjų tos pastatai yra, arba ganyklos yra išmėtyti po įvairias vietas ir nėra galimybės, kad e, galvijai ten turėtų prieigą, galėtų patekti tas, tas e, ganyklas. Na, aš buvau vienam tokiu, tokiam ūkį, visos sąlygos yra įvykdytos, karvės laisvai vaikšto, gali vaikščioti, tačiau nėra. E, to, to, to ryšio ir yra tokių keli, keli tūkstančiai, kurie gali prarasti savo statusą, nors daugelį metų užsima tokia veikla, ekologinė žemės ūkio veikla. Ieškame sprendimo, kad šitą klausimą kaip nors išspręstume taip, kad būtų teisinga teisingas sprendimas ir kad nebūtų nieko prarasta, kalbant apie pačią ekologinio ūkininkavimo idėją. Tiesiog ieškom būdų, kaip išeiti iš šitos neįprastos situacijos. Per mūsų susitikimus kalbėjome ir apie žemės e, koncentravimo, konsolidavimo problemą. Tai buvo rezoliucijos e, klausimas. Pone Miller ankstesniai kadencijoje, kiek prisimenu, šituo užsiemė. ES neturi kompetencijos tam, kad apibrėžtų reikalavimus e, nusavybei Europos Sąjungoje tačiau numatome, pradedame darbą ties tokią apžvalgą, peržvilgti įstatymus, teisės aktus įvairiose valstybėse narėse, kurios saugo žemę nuo per didelis konsolidacijos ir riboja galimybės įsigyti e, žemę, kai kuriuose šalyse galioja tokios sąlygos ir reikėtų keistis tokią gerąją praktiką tam, kad galėtume tiesiog įspręsti e, e, klausimą, nes 3 procentai e, ūkininkų užsima, užima beveik pusę visų žemės ūkio plotų ES. Tai nėra gerai. Na, svarbus klausimas yra ir tai, aš tai laikau savo tikslu ir imuosi veiksmų šitai, šitais klausimais, kontaktuoju su ponė Pereira, regionų politikos komisare, kad bendroji žemės ūkio politika nebūtų, na, vienintelė priemonė vystyti e, kaimą, nes taip pat yra ir sanglaudos politika, kuri, kaip matome, nedidelė dalimi remia žemės e, kaimo plėtrą, o ten gyvena žmonės, kurie nebūtinai yra ūkininkai, tai yra normali kiekvieno šalies dalis ir e, sanglaudos politika turėtų būti susijusi atitinkamai sąžininkai paliesti ir e, kaimo vietovės turėtų būti didesnė sinergija tarp abiejų politikų ir ta idėja m, tikrai yra remiama, nes kalbėjau su daug kuo ir e, tikrai manoma, kad e, kaimo kaimas turėtų būti remiamas ir iš sanglaudos politikos lėšų. Na, tokie yra svarbiausi klausimai, dabar, kuriais dabar užsiimame komisijoje. Dėkoju dar kartą, kad pakvietėte mane čia ir aš jūs pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Labai dėkoju už įžangą ir uh, gerai, kad jūs skaitote ne tiesiog e, pasiruoštą dokumentą, bet jūs e, atspindėjote ir savo e, patirtį, pavyzdžiui, kur skauda žmonėms žemės ūkio srityje Austrijoje. Tai tikrai puiku, o dabar koordinatoriams norėčiau suteikti žodį po porą minučių. Dėkoju, dėkoju už tai, kad pabrėžėte, kokia yra bendros žemės ūkio politikos tikslai. Ir iš tiesų mes turėtume pamastyti, e, kokie turėtų būti e, šios politikos tikslai ir e, per daugiau kaip dešimt metų susijėtusios tiesioginės išmo, išmokos tai buvo didžiausia pinigų dalyjimo mašina. Ir mes turėtume pagalvoti apie pačią politiką ir jos tikslus, ko mums reikia ir ar mes norime ją pritaikyti šeimos ūkiams, kad žmonės galėtų geriau dirbti vietoje ir tai turėtų būti paminėta ir kad valstybės narės turi atsakomybę pagal statymus ir mes turime garantuoti, kad jeigu tos įmonės, kurios E, daugiau ne, kurios, e, jeigu tos, tos įmonės daugiau nebegaus e, išmokų, tai reiškia, kad mūsų žemės ūkio politika bus e, provokuojama, mes negalime to leisti. Mes turėtume daugiau e, padary, suteikti pagalbos jauniems žmonėms ir užtikrinti didesnį tvarumą bei inovacijas. Ir, e, E, mes e, šiek tiek e, pamiršome, pametėme iš akiračio to, tai, ko reikia žemės ūkiui ir kad mes turime turbūt daugiau padaryti savo žemės ūkio politiką. E, jūs kalbėjote apie žalį kursą ir strategiją nuo lauko iki stalo. Ir e, mes ne, negalime likti nuo šalyje žemės ūkio tik žiūrovo kėdėje. Ir komisijai susidaro e, įspūdis, kad kiti tą turi padaryti vietoje mūsų ir kad mes norime, kad kalbėtų ūkininkai, tačiau nenorime jiems primti, leisti priimti sprendimų kartu. Ir e, tai yra ne tik žemės ūkio tema, bet ir žemės ūkio tema. Ir e, labai prašau jūsų, kad mes tikrai atstovautume e, ūkininkų interesams. Dėkuoju. Paulio Di Castro. Dėkui, pirmininkė. Sveikinuosi su jumis, gerbiamas komisarė. Dėkuoju už įžanginės pastabas ir paminėjote kai ką iš to, ką ir išgirdome per klausimus, tos ekologinės schemos, pagrindiniai BŽUP prioritetai, visi šie klausimai, e, ypač turint galvoje žaliai kursą, bus labai svarbus. Naujajai komisijai turime tuos klausimus nepalikti tik valstybių narių ligmenį, bet europinį mm, valdymą jiems e, taikyti. Ir ta strategija iš nuo ūkio ant stalo turėtų būti siejama su mm, BŽUP reforma, bet negalim nuolat didinti reikalavimų mūsų ūkininkam, e, prašydami, kad jie laikytųsi tos strategijos e, nuo iš ūkio ant stalo žaliojo kurso, bet po to mažinti finansavimą kitose sritise. Ir turime skatinti ūkininkus, o ne juos bausti. Paskatomis e, prisidėsime prie to, kad ūkininkai labiau tada stengsis įgyvendinami taip pat ir žalę kursą. Mes e, remiame jūs, gerbiamas komisarė, ir remsime jūsų darbose. E, žinome, kad parlamento įvairūs komitetai mm, irgi turi įvairių nuomonių, netaip lengva ir panašiai kaip ir komisijoje. E, dėkoju, gerbiamas e, komisarė. Labai dėkoju už tai, kad dalyvaujate šioje žalės savaitėje. Ir kaip jau anksčiau pasisakė, paminėjo, tai Na, aš manau, kad e, tos nuomonės, kurios dabar e, jaučiamo žemės ūkija, nebėra tokios įtemptos kaip anksčiau, tą patį galime jausti ir um, Vokietijoje. Uh, Vokietijoje mes uh, dabar uh, matome, kad jauni uh, ūkininkai. Uh, m, daugiau nebedirba savo e, įmonėse. Ir mes tikrai turime pakalbėti būtent apie tai. Ir kiek jūs galite užtikrinti, kad e, BŽUP e, turėtų kažkokią tai apsaugą iš to žaliojo kurso. Visi ūkininkai žino, kad daugiau E, turi būti saugoma aplinka ir tam yra skirtos lėšos, tačiau taip pat mums e, kelia nerima tai, kad mes bet kokiu atveju negausime e, šitų pinigų ir kad jie bet kokiu atveju turės pritaikyti, pritaikyti prie nustatytų reikalavimų. Ar jūs atlikote poveikį vertinimą? Jeigu komisija padarė tai, tai aš prašau jūsų, kad na, viską uh, patikslintumėte, e, atsižvelgtumėte ir į kovą su augalų apsauga ir e, e, taip pasuprastėjusią gyvūnų gerovę. Ir jeigu mes galėtume atlikti tikrą įvertinimą ir vertintume tai, ką, kas sukurtų papildomos vertės žemės ūkiui, tai man būtų labai svarbu. Ir dar vienas dalykas, kurį aš norėčiau paminėti, tai yra ekoprogramą programos. Jūs žinote, kad Vokietijoje mums labai svarbi nuomonė yra biologinis pienas, ekologinis pienas ir negalime mes jo parduoti už aukštas kainas, o tam mums reikia rinkų, jeigu mes norime iš tikrųjų paremti viską ekologišką produkciją. Dėkoju kolega Hoisling, dėkoju komisarė, kad atvykote čia ir mes visi žinome, kad turime bendrą tikslą. Uh, Tačiau nepaisant visko, kalbant apie, pakalbėkime apie žemės ūkio reformą. Daug kartų apie tai buvo kalbama ir mes e, dabar kalbame jūsų e, pirmtako e, nuomonę, kad jis tuo pačiu metu paleido strategiją nuo lauko iki stalo ir taip pat žaliai kursą. Ir dabar būtų pats laikas pasakyti, kad e, mes turime dirbti e, nu, e, naujoje BŽUP ir galbūt komisija galėtų pateikti pasiūlymus. Ir įdomu, ar kodėl jūs diskusiją apie tai nukėlėte į gegužę. Ir E, taip pat kalbėjote apie ekologinį ūkininkavimą. Šitas dalykas aptariamas visur ES. Dėkoju, kad užsėmėte ūkininkais Austrijoje, tačiau e, turite e, nepamiršti, kad Europoje tai turi būti įgyvendinama taip, kad ūkininkams būtų patogu, ne kažkokia nauja formulė turėtų būti kuriama. Ir kai kalbame apie tai, jog Europoje turi būti atitinkamai pardavinėjama e, šitą ekologišką produkciją, tai reiškia, kad mes neturime, tai nereikia nedidinti žaliuosius plotus, e, o e, atitinkamą pardavimo strategiją sukurti. Mes turime turbūt pametę tikslą, bendrą tikslą iš akių, tai yra BŽUP. Ir uh, visgi per ateinančius 20 metų mes prarasime ir pusę ūkininkų. Ir galbūt mes turėtume galvo, galvoti apie išmokas, ne tik apie plotų didinimą. Ir atsižvelgiant į dabartinės klimato kaitos kontekstą, reikia pritaikyti dabartinę kolegą, politiką. Kolega Davidas. Labą dieną, gerbiamas komisijos nary. Žalesis kursas e, pristatytas, dabar sakoma, kad žemės ūkis kenkia gamtai, kur jūsų nuomonė ką, ką čia jūsų nuomonė turėtume akcentuoti. Turbūt sunku įsivaizduoti elektrą varomus traktorius ar visiškai pesticidų nebuvimą. Ekologinė žemdirbystė yra brangi ir ūkininkam čia trūksta ir motivacijos, ir išteklių. Be to, išmiršta ūkininkai. Jauni žmonės nelinkia eiti į žemės ūkį. Importas iš trečiųjų šalių turim užtikrinti, kad būtų laikomasi mūsų europinių standartų. Dėkoju, kolega Kudžmiuk. Dėkui, Dėkoju, ponė komisijos nariai. Aš taip pat norėčiau padėkoti PKR ir norėčiau pasakyti, kad jūs per klausimus kalbėjote apie tai, kad jūs glaudžiai bendradarbiausite su parlamentu ir jūsų vizitas apie tai ir liūdėja. Norėjau paliesti e, labai svarbų klausimą. Vienas iš kolegų minėjo tai, būtent apie tai, kad biudžeto projektas 21-26 metams ir jis buvo patiktas ankstesnės komisijos e, tai buvo padaryta 18 metų gegužė. Apie žalėjį kursą tuomet Europoje niekas nekalbėjo. Ir kom, kada tuomet komisija pateikė šitą projektą ir mes jį priėmėm tokį, koks buvo. Ir struktūra to senojo teksto ir Taip pat senoji e, žemės ūkio politika niekaip nesusijusi su naujais iššūkiais, kurie keliami dabar ūkininkams ir atsiranda tam tikra įtampa e, žemės ūkija ir, kaip jūs sakėte, kad buvo e, intensyvus protestai, ypač vakarų Europoje ir Vokietijoje, ir Olandijoje, Prancūzijoje, Belgijoje ir šitie protestai, ar jūsų nuomonė nėra ir išaiško to nepasitenkinimo biudžetu, tai kad biudžetas nėra pritaikytas prie naujų iššūkių, kurie, kurie iškyla Europos ūkininkams. Tai vienas klausimas. O kitas dalykas, jūs užsiminėte ir sakėte, kad lankėtės Austrijoje, jūs lankėtės mažose ekologiniuose ūkiuose. Taip pat ir klausimuose jūs kalbėjote, kad tai bus jūsų kadencijos prioritetas, tai yra teikti paramą tokiems ūkiams. Na, pagal antrąjį bendro žemėskio politikos ramsti yra daug e, apribojimų, kurie neleidžia tiems mažiems ūkiams dalyvauti toje paramoje. Tai aš norėjau paklausti, ar jūs esat pasirengę pašalinti tos e, apribojimus. Dank, kolegė Flanagan. Mm, kolega Flenigenas. E, sveikinuosi, gerbiamas komisarė. E, tai pirmasis jūsų dalyvavimas kaip e, komisaro atsakingo už žemės ūkį šiame komitete. Tikiuosi, mūsų visų laukia gera ateitis. Norėjau paklausti, kaip jūs ginsite biudžetą, nes dabartinė situacija kalbant apie tą procentą, kuris siūlomas žemės ūkiui, yra sumažintas nuo 39 e, procentų iki 29,5 procentų. 2200, 2200 e, procentų išaugo finansavimas gynybai. Tai kai ginsite žemės ūkio biudžetą, Ar e, prašysite daugiau skys, e, skirti e, finansavimo žemės ūkiui? Ir man susidaro įspūdis, kad nepavyks to didesnio biudžeto gauti, bet kaip jūs ginsite tą siekį, kad biudžetas žemės ūkiui būtų padidintas pagal Merkosur susitarimą Airija gavo 100 milijonų eurų, 50 e, iš Europos Sąjunga, Sąjungos ir 50 milijonų iš Airijos vyriausybės, kad sutiktume, kad būtų įvežta į ES 99 tūkstančiai tonų mm, jautienos pagal Merkosiūrų sustarimą. Todėl natūra uh, natūra plotai. Kodėl e, valstybė narė, kodėl valstybė narė gali atsisakyti mokėti išmokas, kai tos išmokos numatytos europinių įstatymų. Tai ar jūs sieksite, kad tai būtų m, mm, iš tiesų įvykdyta? Toliau Dėl um, išmokų perskirstimo uh, mes norėtume, kad šimtų procentų jos būtų perskirstytos. Dėkui, dabar baigiame koordinatorių pasisakymų raundą ir dabar komisaras galės atsakyti į pirmosius klausimus, prašom. Bardzo dziękuję e, wszystkim Państwu koordynatorom za interesujące pytania i który... Labai ačiū už įdomius klausimus ir kurie yra labai e, susiję su tuo, e, kas ir man kelia didžiausią rūpestį, kalbant apie biudžeto klausimus. Na, bet e, yra ir tam tikri klausimai susiję su bendrai žemės ūkio politika, e, politikos filosofija. Na, ponas Darkmant turi, yra teisus, kad jeigu mes, na, e, neturim aiškios bendros žemės ūkio politikos vizijos Europos Sąjungoje. Atsiranda pokyčiai, kurie e, keičia žemės ūkį ir e, atsiranda kuo didesnių ūkių, atsiranda intensyvesnių žemkininkavimo metodų ir e, kenčia mažieji ūkiai, jie negali konkuruoti su tais didžiaisiais. Na, yra istorinis šansas visą tai pakeisti, sustabdyti tos negatyvius procesus, būtent tai yra tas momentas, arba pasinaudojame žaliojų susitarimų, žaliojų kursų ir, na, stabdome šitos neigiamus reiškinius, arba ne tam, kad pasinaudoti žaliojų kursų, tai prie jo visuomet grįžta e, pinigų ir lėšų klausimai. Na, nėra tokios galimybės, kad Europos žemės ūkis, turėdamas mažesnį biudžetą, sumažintas lėšas e, pagal pirmą e, ramsti ir pagal antrą ramsti, kad žemės ūkis įvykdytų visus tuos reikalavimus. Na, mažinti pajama, mažėja pajamos, mažėja lėšos augalų apsaugai, tai reiškia bus didesnės išlaidos e, augalų apsaugai ir taip pat e, ūkininkų nuostoliai žem, gyvulių gerovė, vėlgi tai susijęs su išlaidomis, kad būtų galim padidinti tuos standartus. Geriausi, geriausios priemonės yra antrajame ramstyje. Aš nenoriu čia favorizuoti ne vienos šalies narės, bet buvau Austrijoje ir mačiau, kad ten antras e, ramstis puikiai veikia. Ir e, didžiausia dalis yra išleidžiama žemės ūkio aplinkai ir ta priemonė man labai patinka, nes jau dabar yra ten realizuojamas Europos e, žaliasis kursas. Ir jeigu stipriai remsim antrąjį e, ramsti, kur būtų galima remti ekologinį žemės ūkį, tai būtų galima pasiekti didelio poveikio. Ir tai turėtų būti kryptis, kur galėtume gerai pasinaudoti žaliuoju kursu, nes tai yra geras pagrindas nukreipti dalį paramos mažesniesiems, mažiems, silpniems ūkiams, kurie nyksta, nes negali konkuruoti. Jeigu jiems padėsim konkuruoti, tai dabar yra mūsų šansas. Ponas De Castro kalbėjo apie ekoschemas ir, kaip sakiau, čia aš esu pasirengęs tam, kad e, galėtume susėsti ir kalbėtis apie konkrečius veiksmus, e, kuriuos reikia įrašyti. Ir aš iš esmės sutinku, kad ūkininkai taip pat apie tą patį kalbą, tai nėra potilitinis postulatas, bet ir ūkininkai kalba, kad norėtų daugiau ir žinoti konkrečiai, ką reikia padaryti, kad jų Mm, veiksmai būtų pripažinti tinkamais, kad jie vykdo reikalavimus, o ne tai, kad e, atsiras kažkoks vertinimas kažkada ir bus jiems pareikšti priekaištai. Ir čia aš tikrai deklaruoju, kad esu pasirengęs glaužiai bendradarbiauti su parlamentu. Pone Miller kalbėjo apie ekologinės pro programas. Kaip minėjau, ta ilgalaikė programa arba veiksmų planas, ekologinio žemės ūkio planas yra kūrimas, kaip ir ponas Horsting apie tai kalbėjo, taip labai svarbu, kad tai nėra vien tik tai klausimas, kad plėsti ekologinius plotus. Tai yra klausimas, kaip padidinti ekologinę produkciją ir ekologinės produkcijos vartojimą. Gaminimas, gamyba, kuri yra labai skirtinga įvairiose valstybėse narėse. Na vėlgi paminėsiu tą Austriją, kurią paskutinį met, paskutinį aplankiau, ten yra 25-23 su trupučiu procentai visų plotų, kuriuos užima ekologiniai ūkiai, o vartojimas yra e, 200 e, eurų vienam gyventojui tai su liūdėsiu pripažįsti, kad mano tėvinėje e, yra tik tai 4 eurai ekologinių e, produktų su, su, už tiek suvartoja e, vienas Lenkijos gyventojas vidutiniškai ekologinių produktų. Taigi reikia vystyti ekologinius ūkius, ne vien tik tai galvojant apie ekologinius e, plotus, bet e, tai yra svarbu, bet svarbiausia, kad būtų proporcinga, kad būtų gaminimas, kad būtų ekologiniai produktai ir taip pat, kad būtų remiami, reklamuojami šitie produktai į rinką. Tai turėtų būti kompleksinis veiksmas, tokia turėtų būti veikla, kurią netrukus mes pristatysime buvo klausimai užduoti apie e, tai, kad nuo e, lauko iki stalo. E, ir daugelis klausimų, kurie susijęs su žemės ūkiu, yra ir kitos komisijos dalies atsakomybė, ne vien tik Žemės ūkio komisijos nario. Pavyzdžiui, pesticidai, jų naudojimas, jų ribojimas, tai už tai atsakingas komisijos narys atsakingas už sveikatą. Bet turiu pasakyti, kad aktyviai dalyvavau ir dalyvauju visose darbuose ir kiekvienas sprendimas, koks bus priimtas šito klausimu, turi būti prieš ją atliktas vertinimas, kaip koks bus poveikis ūkiam ir kaip bus jie vykdomi, e, laikantis principo, kad jeigu yra didesni reikalavimai ūkininkams arba jeigu yra administraciniai reikalavimai, administraciniai sprendimai, kurie sukels e, papildomas išlaidas ūkininkams, tai tai reikia kompensuoti. Tai neturėtų būti e, komis, ūkininkų išlaidos, neturėtų būti jų sąskaita dirbama. Ir čia aš savo požiūrio nekeisiu. Ponas David atkaipė dėmesį ir taip, aišku, turim tokią problemą, kad ūkininkai kartais e, pristatomi kaip kenkėjai, kaip tie, kurie ir sukelia tos neįgiamas klimato pokyčius. Aišku, tai netiesa, ūkininkai yra klimato kaitos aukos, e, sausros e, arba kitos gamtos katastrofos pirmiausia paliečia ūkininkus. Ūkininkai yra pirmieji nukentėjusieji nuo klimato kaitos. Aišku, kai kurios pseudo ūkinės praktikos e, turėtų būti ribojamos arba visiškai pašalintos, jeigu jos ak, akivaizdžiai kenkia aplinkai. Ir e, galvoju apie tokį žemės ūkį, kurie virto pramonė kai kuriuose kaimuose. Ir aišku, čia reikia e, įvesti pribojimus, tačiau iš esmės ūkininkai e, užsima natūralių, normalių žemės ūkių, šeimos ūkių. Tai jie turi teigiamą poveikį aplinkai. Ponas Kužmiuk e, uždavė klausimą apie ūkininkų protestus. Taip, aš susidūriau su ūkininkais, kurie na, netiesiogiai per protestus e, susitikau, bet aš žinau apie jų protestus ir žinau jų reikalavimus, susitikau su atstovais. Didelis pirmiausias dalykas yra nerimas dėl naujų, naujų reikalavimų, kai nėra teikiama atitinkama pagalba ir bijau, kad tai gali būti pagrindinė problema įgyvendinant Europos žaliai kursą. Na, man labai nesinorėtų, kad šita svarbi reikalinga idėja, pirminis mm, dabartinės komisijos prioritetas, kad jo įgyvendinimas e, visą laiką vyktų e, protestų, konfliktų e, tampos šešėlyje, taip neturėtų būti. Na, bet ūkininkai turi pagristas priežastis nerimauti, tai reikia pripažinti. Na, aš nepritariu protestams ir taip toliau, na, jie buvo skirti konkrečių šalių vyriausybei, nebuvo protestuojam prieš komisiją, bet aš suprantu tas priežastis, dėl ko kyla nerimas ir suprantu, dėl ko ūkininkai nerimauja. Kai dėl mažų ūkių, apie kuriuos ponas Kužmiuk klausė, taip, tai labai svarbus klausimas, aš matau ir stebiu, analizuoju iki šiol patvirtintas kaimo plėtros programas, kur yra daug tokių klausimų, kurios išskiria mažus šeimos ūkius, kad paramos programa turėtų būti skiriama nuo tam tikros ribos, aukštutinės ribos. Ir parama yra skiriama didiesiems ūkiams, intensyviai dirbantiems ūkiams, o mažiems ūkiams, mažiau ūkiai dažnai tos pagalbos netenka. Ir tai atsispindi pagal daugelį programų. Strateginiuose planuose, kurie, kurios prižiūrėsiu, stebėsiu, kaip jie yra priimami. Aš ypatingą dėmesį skirsiu tam, kad mažieji žemės ūkiai e, galėtų e, gauti parmą pagal antrą ir ramstį, kad jie nebūtų eliminuoti iš to. Tai man bus prioritetu kad e, būtų antrasis ramsis labiau demokratiškas, nes kai kuriuose programuose buvo taip, kad tik tai labai nedidelė grupė naudos gavėjų pasinaudojo lėšomis pagal antrą ramstį, o turėtų gauti paramą visi e, ūkininkai, kurie norėtų e, dalyvauti tose programuose, ypač ekologinėse klausimuose. Ponas Panek, na, aišku, jūsų e, klausimai susiję su biudžetu, kaip aš kovosiu dėl šito biudžeto. Na, pasakyčiau taip, kad e, kiek leidžia mano, mano, mano įgaliojimai. Aš užsi, dalyvauju politinėse diskusijose, kad įtikinčiau valstybės narės, nes jų rankose yra sprendimas, taigi noriu įtikinti valstybės narės, kad jos žengtų drąsų žingsnį ir padidintų, sustiprintų biudžetą. Jau vyko daug pokalbių ir aš tikiuosi, kad mm, yra palankiai terpė ir kad biudžetas bus padidintas. Aišku, yra dideli lūkesčiai ir, na, kad įvykdytume reikalavimus, reikia turėti tam lėšų. O jeigu ne, tai tiesiog e, ta graži Europos žaliojo kurso idėja to, tokia, tokia plačiai sity kaip žemės ūkis nebus įgyvendintas. Ir dėl bendrojo interesų mes neturėtume to leisti. Dėkui. Labai ačiū. Ir dabar mes periname prie kitų kolegų. Ir nuo pat pradžių norėčiau pasakyti, kad e, užsisakė kalbėti, e, pasa, e, pasiprašė kalbėti daug, beveik 30 žmonių, tai labai prašau kalbėtis, kalbėti nedaugiau kaip minutę. Kolegė Aguilar. Dėkui. Pirmininkė, sveikinuosi su jumis, gerbiamas komisarė. Sakėte, kad Austrijoje pamatėte sėkmės istoriją susijusią su antrojų BŽUP politikos ramščiu, o tikiuosi Ispanijoje pamatysite pirmojo ramščio sėkmę, nes e, kuriamas tvarumas, gerovė, žaliasis kursas ir busima strategija nuo ūkio ant stalo. Žinote, kad tai turės įtakos BŽUP reformai. Ir tas neramina ūkininkus. Taigi norėčiau paklausti jūsų štai ko. Ar jūs vadovausite diskusijoms dėl žaliojo kurso ir strategijos nuo ūkio, iš ūkio ant stalo? Jūs atsakingas už žemės ūkį ir gyvulininkystę, tai labai svarbu, kad jūs čia prisimtumėt lemiamą vadovaujantį vaidmenį. ES ir JAV e, tarifai, prekybiniai tarifai, ką, e, tuo galite, ką apie tai galite pasakyti ir laukiu jūsų Ispanijoje. Kolega Vino. Džiaugiuosi, kad esate čia, ponė e, Vačiakovski. Ir mane labiausiai šokiravo jūsų kalboje tai, kad 3 procentai visų savininkų jiems priklauso 3 procentai visos ES E, žemės. Ir e, norėčiau paklausti, kokios yra e, mažiems ūkininkams yra pritaikyti, pritaikyti mechanizmai. Ir 3 procentai visų, visos ES žemės ūkio žemės. Tai reiškia, kad ne du, minimaliai E, naudą gauna iš žemės ūkio, smulkų žemės ūkininkai. Ir aš norėčiau palinkėti, nepaisant visų frakcijos skirtumų, e, inovatoriškus sprendimus priimti tam, kad mes galėtume viską pakeisti. Ir mes žinome, kad yra naujas žalėsis kursas, nes e, mes turime labai daug problemų ir mums iš tikrųjų ne, Aš dabar turiu klausimą. E, labai svarbu yra apginti antrąjį ramstį ir aš norėčiau klausti, ar nereikėtų e, pareigoti valstybių narių e, numatyti ekologinio ūkio reikalavimus. Kolegin Tomasič. E, kolega, Tom, kolega Tomašič, laikykitės numatyto laiko. Dėkui, gerbiamas pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Kai kurios valstybės narės, taip pat ir Kroatija, turi daug nenaudojamos žemės, kuri priklauso valstybei o yra nemažai jaunų ūkininkų, kurie turi idėjų, planų, bet jam trūksta žemės tiem planam įgyvendinti. Tai norėčiau paklausti, kaip komisija galėtų paskatinti valstybės narės e, teisingai išdalinti tą žemę vietos gyventojam. Dėkui, ponė komisarė. norėčiau paklausti vieno dalyko, kuris dar nebuvo minėtas. Naujų ūkininkavimo technologijų naudojimas, genų redagavimas. Jei norime minimalizuoti cheminių medžiagų naudojimą, bet siekti, kad ūkininkai užsidirbtų iš to, ką daro, tai genų redagavimas kol kas labai mažai naudojamas dėl administracinių sunkumų ir problemų. Ką Jūs galvojate apie genų redagavimą, kaip galėtume paskatinti jį plačiau naudoti? Kolega Amaro. Dėkui. Gerbiamas komisarė. Mm, bendroji žemės ūkio politika ir žalėsis kursas. Mūsų tikslai ir turime siekti, kad jie dėrėtų vienas su kitu. Suprantame, kad ūkininkai dažnai kaltinami, kad nesiekia ekologinio ūkininkavimo, ne visuomet užtikrina bio įvairovės išsaugojimą jei turėtume pakankamai lėšų BŽUP, tai mm, ūkininkai galėtų pasiekti tų numatytų tikslų, bet tiek portugalų ūkininkams, tiek europiniams, kitiem, kitų Europos valstybių ūkininkams nėra taip lengva to pasiekti, nes trūksta lėšų. Noriu taip pat paklausti apie smulkius ūkius ir apie tą pusiausvyrą, kurią turėtume rasti tarp didelių ir smulkių ūkių ir galimybę didinti išmokas tiek pirmame, tiek antrame ramstyje ir ryšį to su sanglaudos politika. Kolega Kristensen, dėkui. Noriu padėkoti gerbiamas komisarė, kad atvykote į mūsų posėdį ir tikimės konstruktyviai su jumis dirbti per šią parlamento kadenciją. Noriu paklausti, ką Jūs galvojate apie naujas technologijas, tokias kaip CRISPA. Genetiškai modifikuotų organizmų technologijos. Ir kitos technologijos, m, mm, naujos trašų technologijos galėtų būti naudingos taip pat ir kovojant su klimato kaita. Kolega Bušman. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiamas Vačiakovski, Man labai džiugu, kad esate čia šiandieną ir aš norėčiau pakalbėti apie gyvūnų apsaugą. E, mes transporto metu visada patiriame didžiulę katastrofą dėl to, kad e, gyvūnai labai e, kankinami ir tai turi drastiškų pasiekmių. Mes, turėtume, mes turime tokią situaciją, kai tikrai netitinka Europos standartų ir žinome, kad tai Azija siunčiami gyvūnai, pavyzdžiui, laivais sunkiais ir tikrai e, kankinančiomis sąlygomis. Tačiau mes neturime pakankamų e, kontrolės priemonių ir e, nuolat yra pažeidžiami jų teisės aktai. Norėčiau paklausti konkrečiai, kokią strategiją jūs turite tam, kad Europos Sąjunga konkrečiai imtųsi veiksmų, kad nebebūtų gyvūnų gerovės ir apsaugos teisės aktų pažeidimo. Dėkoju. Gerbiamas e, pirmininkė, gerbiamas komisarė, norėčiau paklausti, ar jums netrodo, kad reiktų išanalizuoti devintais metais numatytas BŽUP, e, numatytus BŽUP tikslus, dabar kalbame apie žalėjį kursą, Mm, kalbame apie perinamąjį laikotarpį, e, kurį norima apriboti dviem metais. Ką apie tai galėtumėt pasakyti? Žemės sutelkimą, sukoncentravimą. Vyksta e, tyrimas prieš Lenkiją e, šioje srityje, bet tai ne komisijos atsakomybė. Gal komisijai nereiktų tam skirti dėmesio. Dėkui. Kolega Ropė. Atsiprašau, ne kolega Ropė. gemaakt voor het behoud van het landbouwbudget. Ik heb eerlijk gezegd wel grote zorgen. Dėkui, pirmininkė. Dėl žaliojo kurso turiu E, problemų, nes ambicijų lygis yra aukštas, bet žemės e, ūkininkai neturi pakankamai priemonių tom ambicijom pasiekti. Ypač kai kalbame apie kovą su lygomis. Ir tai ne tik pinigų klausimas. Norėčiau paklausti, kaip galėtume užtikrinti, kad būtų iš tiesų atsižvelgta į mm, tai, kad reikia kuo greičiau naujų priemonių, naujų galimybių ūkininkam, kai kalbame apie žalį kursą, jei atvyksite į, į Niderlandus, tai labai jūsų lauksime ponia Katainen. Dėkui pirmininkė, linkiu jum sėkmingo darbo šiuose pareigose. Ir jūs, aišku, sakote, kad reikia baigti, užbaigti žemės ūkio reformą ir tikiuosi, kad komisija ras sprendimą įgyvendinant, kaip įgyvendinti tas aplinkosauginės žaliojo kurso e, ambicijas ir kad tai neatves prie papildomos naštos ūkininkam ar prie ūkininkų pajamų mažinimo. Mm, čia ne bizūno, o saldainio principo turėtume laikytis, turėtume skatinti ūkininkus. Ūkininkai turėtų būti nekaltinami dėl e, aplinkosauginių sprendimų, o būti e, to sprendimo įgyvendintojai priemonė. Kolega Alijeva. Gerbiami kolegos, Ta tema jau nekarta buvo aptarta ir e, mes nepamatėme reikiamos sinergijos tarp įvairių e, finansavimo e, galimybių. Ir aš konkrečiai kalbu apie ekonominę strategiją, žalį kursą ir strategiją nuo stalo, nuo lauko iki stalo. Ir tai yra dokumentai, kuriuose numatyti skirtingi terminai. Ir jūs taip pat kalbėjote apie biudžeto svarbą. Turėtume nepamiršti, kad BŽUP rėmuose e, reikia e, vykdyti ne tik žemės ūkio poreikius, bet ir su juo einančius, šalia esančius. Ir mes kalbame tiesiog apie geresnę gyvenimo kokybę, ap, e, aplinkas, aplinkosaugos priemonės žemės ūkija. Tačiau Tai nėra, ten nėra numatyta jokių priemonių prieiti prie nacionalinės teisinės pagalbos. Dėkoju. Dėkui. E, pirmininkė, gerbiamas komisarė, keletas klausimų. New York Times tyrimas, e, kur sakoma, kad BŽUP lėšos naudojamos oligarchams ir populistiniams judėjimams remti. Ką apie tai pasakysite? O kalbant apie klimato kaitą, apie zorus norėčiau jūsų paklausti, nes ten labai didėja temperatūra, labai šyla klimatas ir tai turi realų poveikį žemės ūkio sektoriui. Ar galėtumėt pasiūlyti kažkokių realių sprendimų tiem, kas Azorose augina vaisius ir daržovės. Ten mm, dažnai trūksta vandens ir, aišku, ta pakilus temperatūra e, sukelia neigiamų padarinių. Kolegė Agilėra. Dėkui. Sveikinuosi su jumis, komisarė. Norėčiau, kad jūs e, konkrečiau pakomentuotumėt kai kuriuos dalykus. Naujas e, žalesis kursas, strategija iššūkio ant stalo, BŽUP reforma. Kokius laiko grafikus visiems šiem darbam esate numatęs? Tikimės, kad ūkininkai daugiau prisidės prie visų šių pokyčių, bet jei jie turės mažiau lėšų tiem tikslam, tai kažin, ar labai daug ko galime iš jų tikėtis. Norėčiau taip pat paklausti, ką planuojate daryti. Pavyzdžiui, taip pat santykiuose ir dėl tarifų su JAV alyvogių aliejaus klausimas. E, šis sektorius dabar patiria nemažą spaudimą Ispanijoje. Kooperatyvai e, kreipėsi į Agri generalinį direktoratą dėl savireguliavimo. Ką planuojate daryti, nes e, kitaip ūkininkai išeis į protesto demonstracijas? Dėkui, pirmininkė. Dėkui, gerbiamas komisarė, linkiu jum sėkmės jūsų darbe, strategija iššūkio ant stalo yra pagrindas žemės ūkio veiklos. Turime stiprinti maisto gamybos sektorių, turime turėti strategijas e, kovai su klimato kaita, užtikrinant gyvūnų gerovę ir sveikatą. Turime gerbti kaimo bendruomenių žinias ir patirtį. Komisarė, jūs sakėte, kad vienas iš jūsų prioritetų yra ilgalaikis strateginis planas kaimo vietovėms. Tai tikimės, e, kad kai ta, e, noriu paklausti, kad kai ta strategija bus pristatyta, kokias priemonės jinai numatys, ar strategija iš ūkio ant stalo tikrai atsižvelgs į kaimo vietovių bendruomenių poreikius. Ir apie tai turime galvoti ir DFP kontekste. Dėkui, pirmininkė, gerbiamas komisarė. Žinome, kad kalbant apie tiesioginės išmokas, jos skiriasi įvairiose valstybėse narėse, ypač kai lyginame rytinės ir vakarinės valstybės narės. Ir čia tada susidurėme ir su skurdo, ir su kitomis problemomis sakome, kad reikia mažiau naudoti pesticidų, chemikalų, turime užtikrinti gyvūnų gerovę. Bet dabar susidurėme su situacija, kai pereimas prie naujo tipo ūkininkavimo e, turi e, būti labai spartus. Tas yra labai sudėtinga, pavyzdžiui, rytinių valstybių E, ūkininkam, kurie gauna daug mažesnės išmokas negu vakarinių valstybių narių. Ir kaip galima tikėtis, kad bus padaryta daugiau su mažiau pinigų. Tas, e, kalbant apie žalį kursą, tas paspartintas e, konvergencijos procesas. Kaip jūs į tai žiūrite, kolega Hazekak? Dėkui. Uh, po vištų, po paukštienos e, daugiausia auginama yra triušienos, triušių, bet čia nėra konkrečių m, mm, reglamentavimo standartų ir dėl to e, triušių iš tiesų situacija gerovė yra labai e, bloga, jie gyvena narvuose be jokių socialinių kontaktų, be dienos šviesos, tiesiog tik valgo ir miega ir po to dar yra jų žudimas e, visiškai nehumaniškas. Niderlanduose yra problemų ir dėl to e, tie žvėreliai e, save naikina, kovoja, taigi kovoja tarp savęs ir susižeidžia. Taigi labai norėčiau kryptis į jūs dėl uh, E, to, kad būtų užtikrintos tinkamos sąlygos gyvūnams, kad jie nebūtų auginami narvuose. Dėkoju. E, jūs kalbėjote apie žalį kursą e, ir apie skaitmeninę sąjungą, apie daugiau finansinę programą ir pažaupą reformą. Ir yra daug daug yra ne, e, mažiau, per mažai pinigų, kad galėtume gyvendinti šitas politikas ir mes dėl dabar to baimin, baiminamės. E, kai kalbėjome apie kai, kaimo gyventojų galimybės padidinti savo pajamas, mes galime tam pasitelkti turizmą. Ir uh, E, turime nepamiršti vyresnės e, kartos. E, mes kalbame žaliajame kurse apie energetiką ir kaip jūs galite užtikrinti, kad pinigai iš kitų fondų pasiektų kaimo teritorijas. Ir manau, kad tai yra dalis mūsų žalio kurso. Dėkui, e, gerbiamas komisarė. Aš esu ypač sunerimusi dėl finansavimo mm, susijusio su teisingo persitvarkymo fondu, kuris turi padėti regionam, kurie daugiausia naudoja iškastinio kūro. Tai numatyta DFP programoje, bet e, tas finansavimas yra ten pat, kur ir finansavimas E, žemės ūkiui. Kalbant apie tą sąžiningą perėjimą, tai čia e, kalbama apie finansavimą tų, kurie daugiausia naudojasi iškastinio kūro. Ar tos sumos neturėtų būti ne šalia žemės ūkio e, politikos, o ten, kur kalbam apie sanglaudos politiką. Ir ar negalėtumėt E, pasiekti, kad tas žalesis kursas nebūtų vykdomas BŽUP sąskaita. Ko, kolega Suėdo. Dėkui pirmininkė, dėkui komisarė, kad esate pasirengęs dirbti su Europos parlamentu, kalbant apie JAF nustatytus Europos parlamentu ir ypač Ispanijos gamintojams tarifus, tai um, Ispanijos gamintojai atsidūrė sudėtingoje situacijoje, prarandami darbai, įmamasi tam tikrų priemonių vyno ir alyvogių aliejaus sektoriuose, bet tos priemonės neduoda rezultatų, komisija veikia lietai ir neefektyviai. Taigi norėčiau paklausti, ką daro komisija dėrėdamasi su JAV ir kas konkrečiai bus daroma, kad ūkininkam būtų kompensuojama už e, tuos nuostolius, e, kuriuos jie patiria. Turiu galvoje lyvogių aliejaus gamintojus. Tie tarifai yra neteisėti pagal ją vis tafibos. Tai gal tai, kolega Ropė Ačiū gerbiamas pirmininkė. Sveikinu komisarę atvykus ir pradėjus dirbti ir linkiu žinoma Jums visokiojo pasiekmės. Mano klausimas būtų, kokia Jūsų pozicija dėl pilnos išorinės konvergencijos. Kaip žinia, žemės ūkio politika ES yra bendra. Taisyklės ir reikalavimai yra visoms šalims tie patys o parama tarp šalių pakankamai skiriasi, net iki trijų kartų tarp atskirų šalių. Na ir kaip pavyzdys, Baltijos šalių parama nesiekia net 70 procentų ES vidurkio. Tai žinoma sukelia labai didelės problemas vykdyti tuos nustatytus reikalavimus. Ir kaip žinia, toliau reikalavimai dar didėja ir jeigu šitas klausimas nebus sprendžiamas, tai bus, e, ne, nebus galimybės jų pilnai gyvendinti. Ačiū. Vielen Dank, Frau Kollegin Tolleré. Dėkoju, kolegė. Dėkoju pirmininkė. E, sveikas atvykę, e, ponė komisijos nariai. Džiaugiuosi, kad esate su mumis. Na, jūs kalbėjote apie žemės ūkio politiką ir maisto politiką ES, o dabar turime projektą nuo lauko iki stalo, na, tai yra maždaug tas pats e, turinys. Taigi reikia ieškoti e, būdų, kaip atitikti e, lūkesčius ir gaminti tinkamą maistą. Dabar ūkininkai tikrai daug kenčia, nes visuomenė yra susipriešinusi ir kaip šitą planą nuo lauko iki stalo padaryti aiškesnių, kaip tai geriau susijęsti su, susijęti su žemės ūkio politika, kaip jūs matote bendros žemės ūkio politikas e, reformas, e, žvelgiant į to požiūrį nuo lauko iki stalo. Ir taip pat turiu kitą klausimą. Europos vartotojų lūkesčius atitinka tik tai um, ūkininkai ir kaip užtikrinsim, kad šitas principas nuo um, lauko iki stalo atsižvelgs visų, visų lūkesčius, tiek ūkininkų, tiek vartotojų. Kolegė Šoidrava. Dėkuoju, pirmininkė, aš jūs suprantu. Ne tik todėl, kad mūsų kalbos yra panašios, bet ir todėl, kad aš suprantu jūsų norą palaikyti šeimos ūkius ir um, um, siekti decentralizuoti uh, žemę. Ir žalėsis kursas yra e, darys įtaką e, ūkininkams, nes jie labiausiai susiję su e, klimato kaita. Mes galime skaityti neseniai pateiktuose dokumentuose, kad BŽUP 40 procentų pakeis E, klimato e, kaitą. 70 procentų LIFE programos bus e, skirta irgi klimato kaitai. Tačiau negaliu pasakyti, kad kažkas specifiško bus duota mūsų ūkininkams, kad būtų padėta jiems mažinti klimato kaitos poveikį. Ir aš norėčiau, kad tai būtų įtraukta, pavyzdžiui, pesticidų medžiagos ir panašiai. E, kad specifinė parama turėtų būti įtraukta į tai. E, ponas, ja, e, keli pasiūlymai, kelios pastabos. Pirmiausia, kalbant apie biudžetą, yra svarbu kalbėti ne tik su žemės ūkio ministrais, bet ir su finansų ministrais ir toliau kalbėtis su tais, kurie už tai yra atsakingi. Trečia, jūs kalbate apie galimą priemonių sąrašą iš Briuselio ir tai buvo aptarta mūsų komitete. Aš manau, kad mes galime uh, per ateities diskusijas e, apie šitas idėjas kalbėtis. Ir ketvirta, mes turėtume iš esmės tuos dalykus aptarti, dėl to, kad tai yra e, problema ir e, man įdomu, kaip, ar, ar mums pavyks pasiekti tai 30 procentų. Uh, E, taigi mums labai svarbu diskutuoti apie žemės koncentraciją. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju komisijos nariai. Na, kad iki į, įtikintume e, kolegas, tai tikrai reikia bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad yra pridėtinės vertės kultūra ir tai yra susijęs su žaliuoju kursu. Ir tam reikia skirti atitinkamą biudžetą ir reikia atitinkamų pastangų. Tikrai reikėtų. E, BŽB pritaikyti prie teritorijų, kad būtų e, galima perėti prie, m, prie naujo kurso, kad reikėtų atsižvelgti į žmonių sveikatą, kitus klausimus ir dabar BŽP, kurią mes užsiimame, ar jie tikrai atsipindi e, žalio kurso reikalavimus. Taip pat e, ir žemės klausimas, kaip reikėtų jį kaip reikėtų įspręsti. Dank, Frau Kollegin McGuinness. Dėkoju, kolegė Maginės. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisarė. Aš šiek tiek sunerimus dėl jūsų uh, ūkininkų paskirstimo tarp pramoninės skalės ūkininkavimo ir uh, E, jūs dabar ignoruojate faktiškai didžiausią grupę ūkininkų, tai yra vidutinės, e, vidutinio dydžio. Ir e, kai kalbate apie pramoninio masto ūkininkavimą, tai jūs labiau linkę kalbėti apie pramoninio masto perdirbėjus. Uh, ir pamirštate, kokį pavojų e, patiria ūkininkai dėl jų. Ir mes daugiausia kalbame apie rinkos kainą ir mažas e, pajamas. Ir e, labai norėčiau e, pabrėžti šitos klausimus. Tai man taip pat labai svarbu pabrėžti tai, kad daugelį jūsų vaidmenų perima kiti komisarai, kai mes kalbame apie nuo lauko iki stalo strategiją ir gali būti, kai prieisite prie stalo, tai jūs jau nebeturėsite, nebegausite maisto maisto. Ir man e, e, įdomu, ką darysite taip pat su tuo, jog e, ūkiuose yra naudojami uždrausti produktai. Labai diena, dėkuoju Jums už Jūsų pasisakymą, dėkuoju už Jūsų ryštą stiprinti BŽP biudžetą ir taip pat užtikrinti e, sanglaudą tarp e, žemės ūkio ir sanglaudos politikos. Na, e, problema yra žemės ūkio koncentracija, tai tikrai baisų skaičiai. 3 procentai savininkų turi 50 procentų žemės ūkio e, plotų ES. Tai klausimas, kokį, siūl, kokį sprendimą Jūs siūlote, kad sustabdytume šitą tendenciją, kad ir kaip į įpareigoti valstybės narės geriau naudotis antrų ramščių. Na tai tikrai sunkus, e, sunkus, sunki užduotis, nes pirmiausia, e, ūkininkams tenka žalėsis kursas, kur e, nauji apribojimai ir tai nesuteikiamas naujos lėšos. Tai pasiekmes bus baisios. Ir aš žinau, kad poveikia vertinimas dar vyksta, bet jūs minėjote ir antrą grėsmę, tai yra laisvųjų laisvas keitimasis ir kaip koks yra e, ryšys tarp bendros žemės ūkio politikos ir e, priekybos politikos. Dėkoju, mes baigėme klausimus ir dabar norėčiau e, komisaro paprašyti atsakyti, mes laiko turime, tai aš pasiūlyčiau 20, 15-20 minučių skirti atsakymams. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ačiū parlamento nariams už tiek daug klausimų. Na, aš stengiausi e, viską pasižymėti, kad nieko nepraleisčiau, na, bet atsiprašysiu, jeigu kažkokia detalė ir e, praleisiu, nes klausimų buvo labai daug. Pone Agilar kalbėjo apie tai, kad aš e, džiaugiausi antro ramščio rezultatais Austrijoje ir, aišku, pirmas ramzis irgi svarbus. Na, aišku, šitie du ramščiai žemės ūkio politika yra vienodai svarbus. Pirmas ramstis ir kodėl jį pabrėžiu, tai tikrai yra, na, e, ūkininkai nori dirbti žemę, kad jų veikla turėtų kažkokią ekonominę prasme. Ir reikia, kad tie, kurie dirba žemę, e, naudotųsi pirmų ramščių, o e, antrojo ramščių tie, e, kurie užsima kažkokia ypatinga veikla. Tokia yra BŽVP, aišku, aš maloniai susipažįstu su gerąją praktiką kitose šalyse, planuoju vizitą į Ispaniją. Dėkui už kvietimą. Pone Fimer priminė apie duomenį susijusiu su žeme ir koncentracija Na, apie tai kalbėjo ir ponas Lebreton, vienas jo klausimų buvo. Komisija, na, Europos lygmenių mes turim vieną e, dalyką, tai ką galim panaudoti, tai e, išmokų ribojimas, ribų nustatymas e, ir tiesiog stabdoma motivacija koncentruoti žemę, kad paskui gautų daugiau išmokų, kuo daugiau išmokų. Ir komisija nustatė, kad nuo 60 tūkstančių hektarų prasideda, e, prasideda mažinimas, o 100 tūkstančių tai jau maksimalus lygis. Na, aš tikrai buvau šitame komitete ir sakiau, kad du kartus, kai buvo diskutuojama apie e, eilinės žemės ūkio reformas, e, buvo kalbama apie tai, kad reikėtų riboti, riboti plotus, tai visą laiką buvo kalbama, kad tai yra savanoriškas dalykas ir reikalavimai niekada nenuskambėjo. Na, aš e, manau, kad dideli ūkiai e, viršijantis tam tikrą ribą, na, tai jau yra labiau žemės ūkio įmonės, o ne ūkiai. Ir finansavimas jiems turėtų būti ribojamas. Na, bet ar tai bus, tai čia ir dabar yra valstybių narių valia. Skirtingai viskas yra, nes skirtinga struktūra Europoje yra valstybių narių, kur vidutinis ūkis yra mažiau negu 10 hektarų, o yra šalių, kur e, vidutinis ūkis yra 130 hektarų, pavyzdžiui, Čekijoje. Jeigu kalbėsim apie priemonės e, šalies priemonės, šalių priemonės. Tai čia turim visą paletę visų sprendimų, E, valstybėse narėse, ponas Junker kalbė apie tai, kad Lenkija įvedė griežtą teisės aktą e, įsigyti žemė, neleidžiant įsigyti žemės asmenims, kurie nėra ūkininkai ir e, visi ES piliečiai turi turėti vienodas sąlygas prieiga prie žemės, negalima riboti pilietybės pagrindų tik tai tuo, kas yra arba nėra ūkininkų. O čia tam tikri ribojimai yra komisijos intervencijos kritis. Čia nevyksta mano generalinėme direktorete, tačiau ta apžvalga, kurią mėginam daryti, tai mes skatiname valstybės ir skatiname parlamentį imtis priemonių. Ir mm, čia mes pritarti tokiems veiksmams, kurie užtikrina, kad žemės ūkio paskirtie žemė yra rezervuota ūkininkams, tikriems ūkininkams. Didžiausias barjeras, didžiausia kritis, kliūtis jauniems ūkininkams, kaip, na, kuo, dėl ko skiria, skundžiasi jauni žmonės, kurie nori būti ūkininkams, tai e, kas juos atgraso, tai pirmiausia sunkiai prieiga prie žemės. Žemė negali būti spekuliacinio kaupimo objektas, kad paskui būtų galima gauti naudą, aug, kai auga žemės kaina, bet žemė turėtų pasitarnauti ūkininkams. Mes pritarsim visiems tokiems sprendimams, teisiniams sprendimams, kurie yra gyvendinami, tačiau dar kartą noriu pabrėžti, kad tai yra valstybė narių kompetencija. Komisija gali tai stebėti, gali prižiūrėti, gali pertikti gerasias praktikas, skatinant labiau ar mažiau, tačiau mes turim gerbti komisijos mandatą ir nėra, neturim įgaliojimų reglamentuoti e, žemės ūkio, paskirti žemės nusavybės valstybėse narėse. Pono Tomas Sič klausimas e, apie valstybinę žemę Kroatijoje. Kroatijoje ūkininkai mane, mane irgi klausė apie tai, e, kad yra tokia problema. Irgi galiu pasakyti, kad reikia naudotis gerosiamis praktikomis, nes e, galime, pavyzdžiui, valstybinė žemė e, išnuomoti ilgalaikiam laikotarpiu, taip nusprendė ir Lenkija, kur pusantro milijono valstybinės žemės yra priskirta ūkininkams, nes jie negali pirkti šitos uh, E, žemės, taigi ilgalaikė e, nuoma yra kaip ir sprendimas. Buvo klausimas susijęs su techni nauja technika. Pone Burčian kalbėjo apie tai, apie naujasis technologijas. Na, gerbimieji, aišku, aš remiu e, tai, kad būtų siekiama įgyvendinti naujas technologijas, žemės ūkio dirbimo technologijas, naujas, naujas augalų veislės, kurios labiau pristaikiusios prie klimato įkaitos. Jeigu būtų tokie pasiūlymai, kaip įgyvendinti, kaip įtraukti šitą praktiką į strateginius planas, aš tai paremsiu, aš tam pritarsiu. Naujas technologijas, kaip pavyzdžiui, precizinis žemės ūkis, tai labai geras žingsnis, pavyzdžiui, kaip mažinti uh, trešimą, nesla, nesilpninant plantacijų, nesilpninant e, trešimo poveikio. Na, pavyzdžiui, e, e, konkrečiai konkretiems augalams skirtas tręšimas, tai ir tikrai labai yra geros nuostatos ir aš esu pasirengęs remti tokią veiklą, pritarti jam, tačiau viskas turi remtis moksliniais tyrimais technologijos, ypač biotechnologijos, tai yra susijęs su tam tikromis baimėmis, kad bus nebekontroliuojama ir tai bus nesaugu aplinkai, tai turi būti pagristi moksliniai tyrimai, kurie turėtų būti primamų sprendimų pagrindas, kurios priima, kurios priima komisija, kaip turėtų būti taikomas naujos technologijos. Tai apie tai e, klausė ir ponas Kristinsen. Pone Bušmen, klausė apie gyvūnų transportavimą. Na, aš taip pat e, labai jautriai žiūriu į tos klausimus, tos dramatiškos scenos, kurios matom transportuojant gyventojus ir tai kelia nerima ir visuomenės nuomenį ir tai tiesiog kelia e, prieštaravimą e, prieš ūkininkus. Na, ne ūkininkai gabena tuos gyvūnus per viduržėmę jūrą ir panašiai. Ta daro priekybos įmonės, kurios ne visuomet užtikrina reikiamas sąlygas. Tik pirmiausia, turi būti susiprinta padidinta kontrolė, kai vyksta transportavimas, nes yra e, sąjungos reglamentas apie e, gyvūnų transportavimą, turi būti vykdamas jos, jo nuostatos, o kitas ant žingsnis, tai kas labai svarbu, bei tai kurti to, tokią alternatyvą, kad nereikėtų transportuoti taip toli, pavyzdžiui, remti e, ūkininkus ir įmonės, kurie gamina vietos rinkai. Ir jeigu pavyzdžiui, būtų papildomas išmokos pagal antrą ramstį, kad jeigu ūkininkas gamina ir e, pateikia savo e, galvijus perdirbėjui šalia e, ganyklos, šalia auginimo vietos ir tas perdirbėjas superka iš apylinkės gyvulius, tai tuomet mes sutaupame transportui ir aplinkos teršimui, tai galbūt galime remti tokį ūkininką, tai tikrai būtų alternatyva tolimam gyvūnų transportavimui. Tai turėtų atsispindėti naujo nacionaliniuose strateginiuose planuose, tam turėtų atsirastų vietos ponui Jurgel e, atsakiau, jūs dar taip pat klausėt apie pereinamai laikotarpį dėl dviejų metų yra e, galvojam apie vienerių metų perinamąjį laikotarpį, tikimės, kad e, sutelpsime į tai, na, bet klausimas, kiek bus susikaupę darbų ties e, finansais ir dėl jų yra priimami tokie sprendimai. Na, kol kas yra manoma, kad per metus susidorosim su strateginiais planais, kad iki na, 2000 2022 metų bendroji žemės ūkio politika pagal naujus nuostatus jau pajudėtų. Ponas Rupsan taip pat klausė apie naujas technikas. Tai jau atsakiau ir yra dar vienas dalykas, apie tai jau kalbėjau per klausimus ir kartojuosi. Aišku, jeigu E, bus priimtas finansų pagrindas, tai turėsim didesnį, e, didesnį fondą, didesnės lėšas moksliniam tyrimams, 10 milijardų eurų e, tyrimams ir galbūt reikėtų išmintingai pas, panaudoti, išmintingai paskirstyti, kad tai būtų tyrimai pasitarnaujantis ūkininkams, atsižvelgiantis į jų e, konkrečius užsakymus, labai konkrečius, nekurti kažkokias e, teorijas, tačiau normalūs tyrimai, kurie gerintų žemės ūkio efektyvumą, pristaikymą prie aplinkos. Didelių lėšų yra ir už jas bus galima padaryti daug ir pasiekti didelę pažangą. ponia Katainen, labai svarbu žodžiai apie tai, kad ūkininkai e, turi būti laikomi problemos sprendimų dalimi, o ne problema, kurią reikėtų atsikratyti. Ir kai kurie ūkininkus ir laiko tokių dalykų, kuriuo reikėtų atsikratyti ir nebus su jais problemų. Aišku, visa veikla pagal žalį kursą turėtų būti vykdoma taip, kad uh, ūkininkus reikėtų skatinti, jiems padėti, įvykdyti atitinkamas sąlygas. Jau minėjau apie tai, kad žemės ūkis turėtų būti draugiškesnis aplinkai, bet ir žemės ūkio politika turėtų būti draugiškesnė ūkininkams, nes be ūkininkų tai nieko nepasieksim. Yra 10 milijonų Europos ūkininkų užtikrina e, prieigą prie maisto, užtikrina e, maisto tiekimą 500 milijonų Europos piliečių. Tik reikia jiems už tai dėkoti ir juos gerbti, kadangi tai yra mažėjanti grupė, kurią reikia palaikyti, kad turėtume maisto saugumą ir ateityje. Pone Alieva e, ir kiti kalbėjo apie tai, kad reikia didinti biudžetą, apie tai jau minėjau. Ir galbūt pasakysiu taip, kad e, ponas Jar irgi kalbėjo apie tai, kad reikėtų kalbėti su žemės ūkio ir finansų ministrais. E, žemės ūkio ministrai nėra, nepriima sprendimo šitoje srity, bet kas priima sprendimą, sprendimus vyriausybėje, na, kaip ir komisijoje ne visi masto taip kaip aš, panašiai ir vyriausybėse. Reikėtų, kad Žemės ūkio ministrai teiktų pasiūlymus. Nenoriu konkrečiai kalbėti, nes e, vyksta dar e, dėrybos, bet yra įvairūs variantai, svarstame įvairius sprendimus, kaip teisingai padaryti, kad būtų visų valstybių narių sutarimas, negalim nustatyti vienų prieš kitus, negalim pasakyti, kad iš jūsų atimsimo jums duosim daugiau. Netgi tas konvergencijos, vidinės konvergencijos postulatas, apie kurį čia buvo kalbėjama, jis yra įmanomas, įmanoma realizuoti taip, tokiu būdu, kuriam turėtų pritarti visos valstybės narės. Na, bet pirmiausia, reikia stiprinti, padidinti biudžetą. Tuomet iš tikrųjų galima ir tokią jautrią problemą teisingai išspręsti. Panas Guerrero kalbėjo apie publikacijas New York Times. E. Na, žinoma, e, man jos irgi sukėlė didelį nerimą, nes tai yra, tai yra bendražėmės ūkios politikos kritika ir kalbam apie, apie piknaučiavimus ir yra pateikiami tokie argumentai, kad žemės ūkio fondai yra švaistomi, na aš nevertinu tų faktų, kurie prašyti konkrečiuose leidiniuose, konkrečiuose straipsniuose. Na jeigu ką yra OLAF, yra institucija, kuri e, stebi, kaip yra naudojami ES pinigai, ES lėšas, tai ta institucija turėtų čia veikti, bet aš e, turiu pasakyti, kad mes esam pasirengę įgyvendinti e, tokį katalogą, prevencinį katalogą, kaip vartojamos lėšos, kad būtų prievolė strateginiuose planuose, kad turėtų būti nuostatos, kaip teisingai paskirtyti lėšas vienodi kriterijai visiems, kad nebūtų tokių praktikų, kaip kartais atsitinka, kad kas pirmesnis, tas gudresnis, kas anksčiau uh, E, išstoja, tas gauna didesnę paramą, daugiau lėšų, na, kad tai būtų vertinimas pagal vienodus kriterijus ir išrinkti būtų geriausi projektai tada, kai yra konkurencija tarp projektų. Tokie įpareigojimai, kad valstybės narės turėtų tai užtikrinti ir aš ketinu reikalauti, kad būtų kaip įmanoma mažiau galimybių bet kokiai korupcijai arba piknaudžiavimams pasinaudojant e, sąjungos lėšomis. Pone Agilėra klausė apie veiksmų harmonogramą. Jeigu kalbėsim apie planuojama ateities veikla, na, pagrindinė e, prievalė man kaip Žemės ūkio komisijos nariui, tai yra strateginiai planai, nes e, žaliasis kursas nereikalauja kažkokių iniciatyvų, bet reikia užbaigti reformą ir stebėti strateginių planų vykdymą, kad juose būtų atitinkama e, dalis, e, saugant klimatą ir aplinką, ir štai darysiu. Yra taip pat e, bioįvairovės strategija ir taip pat yra miškų strategija. Dabar mes ją ruošiame. Tačiau iš esmės yra įvairi, įvairi teisa, kuria, kuria atsiranda kitose direktoratuose, kaip pavyzdžiui, E, trešimas ir augalų apsauga, tai yra komisijos nario sveikatos klausimams atsakomybė. Taip pat buvo klausimas, neatsimenu, kas klausė apie tai, kad silpiname Žemės ūkio komisijos nario kompetenciją. Pone Maginės apie tai klausė. Na, ne, man lieka viena kompetencija, tik tai e, buvo atimta vienas galiojimas. Tai e, buvo e, Agri generalinis direktoratas užsiemė uh, paramos veikla, bet daugiau mano įgaliojimai nepasikeitė. Na, visą laiką tai buvo, kad augalų apsaugos priemonės ir gyvūnų, gyvūnų gerovė buvo sveikatos e, generalinio direktorato atsakomybė, o ne žemės ūkio e, atsakomybė. Na, kaip ir auditorumuose vykdžiau kontrolę, tai pagrindinė, pagrindinis parlamentas, nors vykdžiau e, kontrolę žemės ūkio klausimais, bet mano e, kolega buvo e, sveikatos genera... komisijos narys, nes jis e, stebėjo sveikatos klausimus. Na, pirmininkaujantis man jau duoda signalą, kad neviršyčiau laiko. Ponas Samaro kalbėjo apie mažus ūkius ir sanklaidos politiką. Na, čia aš manau, kad reikėtų laikytis vienos linijos ir skirtingai atskirti mm, užtikrinti. E, bendro žemės ūkio mm, politikos fondai neturėtų e, finansuoti e, ūkių likvidavimą. Jeigu kažkas baigė ūkininkauti, perina prie kitos veiklos, tai veiklos tai yra finansuojamas iš kaimo paramos fondų. Yra galimybė E, nes reikia padėti žmonėms visokiose situacijose, bet tam yra e, sanklaudos fondas. Ir jeigu, pavyzdžiui, keičia veiklą į labiau ekologinę, tai tada taip, bet jeigu kažkas likviduoja veiklą, tai tuomet turėtų būti remiamas iš sanglaudos arba regioninių fondų, bet tiems tiklams neina žemės ūkio fondų lėšos. Ir žemės ūkio fondai turėtų pasitarnauti žemės ūkiui. Tai visiškai sutinku su ponė Ferreiro, mes kontaktuojam ir e, tikiuosi, kad išspręsim. Atsiprašau, kad viršėjau laiką ir dėkoju visiems už e, asmeninius įdomius klausimus. Esu jį pasirengęs atsakyti juos ir manau, kad po šitos analizės, apie kurią kalbėjau, e, aš e, pirmininkui duosiu signalą, kad galiu pasakyti kažką daugiau apie žalio kurso įtaką žemės ūkio politiko, politiką, apie jo poveikį. Tai kai turėsim analizės, analizės užbaigtas, kreipsiuosi. Labai ačiū. Vielen herzlichen Dank, Herr Kommissar. Ich meine, das war ein guter äh, Start. Und labai ačiū Jums. Äh, mes tikrai labai äh, stengiamės stengiamės e, bendradarbiauti ir tikrai mums reikia, reikės ir toliau bendradarbiauti. Ir tiek komisijoje, ir tiek atsižvelgiant į e, kolegų poreikius. Dėkoju. Thanks. <laughs> Sí, sí, yo sé.

So, dear colleagues, uh... Kolegos. Kolegos, tęskime darbus. So, dear colleagues, please take your seat. No, Peace. no, it's my, it's my other thing. okay. So. Aš uh, siūlau jums e, tęsti darbą, mes šiek tiek praradome laiko, bet uh, buvo uh, svarbu, kad komisaras turėtų pakankamai laiko, atsaky, laiko atsakyti į vairius, darbo, į vairius jūsų klausimus. O dabar uh, Periname prie 16 klausimus. E, tai yra, e, mes norime e, ne, iš, ne tik paviršutiniškai aptarti, bet išsamei aptarti poveikį valstybėms narėms. Ir mes taip pat norime pakviesti įvairių pakalbėti apie regioninius ir centralizuotus modelius, taip pat yra daug mišrių modelių ir mes dabar e, norime suteikti galimybę referentams e, pasisakyti. Kiekvienas referentas turi 10 minučių e, laiko ir e, kiekviena valstybė narė galėtų e, pat, pristatyti savo nuomonės, tada kalbės pranešėjai ir tada toliau kolegos. Ir mes dabar pradėsime nuo e, pono Novakovskio iš Lenkijos mokėjimo agentūros. Prašome. Dziękuję serdecznie. Labai ačiū, gerbiami ponai ir ponios, e, džiaugiuosi, kad galėjau pasisakyti tokio auditorijoje. Labai ačiū už pakvietimą. Man tikrai labai didelė garbė. Džiaugiuosi, kad galiu tarpti keletą žodžių apie Žemės ūkio modernizacijos e, agentūrą Lenkijoje. Gerbiami ponai, gerbiamas ponės, taip atrodo restruktūrizacijos ir restruktūrizacijos e, reforma. Ji yra trijų lygių reforma. Pačioje viršūnėje šitos struktūros yra centras, ir e, pagal e, darbuotojų dydį tai 10 procentų užima. Kita skiriai yra regioniniai skiriai, e, kiekvienoje vaivadijoje yra mūsų skiriai. Kai dėl darbuotojų darbuotojų, tai visi 34 procentai agentūros darbuotojų, o galiausiai pavietose yra pavietų arba valščių e, biurai, ten yra kiekviename po vieną. Agentūroje dirba 11 tūkstančių e, darbuotojų visoje šalyje ir visais teigmenim, kuriuos aš minėjau. E, kokius uždavinius mes atliekam, jie yra keletas, yra pagrindiniai, tarp, pirmiausia, tai yra sąjungos mokėjimo agentūra, kuri stebi e, žemės ūkio ir žvejybos politiką, žuvininkystės politiką, e, dvi programos vienoje vietoje, jo, tai sprendžia tie patys darbuotojai ir įgyventinant institucija MBŽP ir žuvininkystės gyvendinimo e, politika, tai yra pirmas ramstis, tiesioginė parama, taip pat ir kaimo plėtros programa ir programos susijusios su, su žvejyba. Taigi institucija, kuri e, atlieka pagalbą šalyje, tiekia paramą e, šalyje ir jų yra e, keli skyriai. Tai yra esminiai dalykai. Pirmiausia, kalbu apie paramą ūkiams, kurie nukentėjo nuo sausros arba, pavyzdžiui, vietos veikla, kuri E, skatina tradiciją žemės žem, kaimuose, pavyzdžiui, paskolas, kreditai, kitokia veikla, kurią atlieka e, šalies paramos agentūra, tai taip pat atlieka įvairius registrus, e, galvijų gyvūnų registraciją, identifikaciją. Tai yra sistemos, kurios užsieima ūkių identifikacija, e, nuotraukas, ortofoto žemėlapis, satelitinės palidovo nuotraukos, tai taip pat e, parama gamintojams, taigi registruojama visi, kurie dirba. Na, ką reikia papildyti, kad 17 metais mes esame vienintelė mokėjimo agentūra mūsų šalyje, kuri užsima uh, E, išmokomis, e, išmok, teikia lėšas mūsų ūkininkams ir ji pakeičia kitą agentūrą, kuri buvo tik tai dalis išmokas įkiančių agentūrų mūsų šalyje. Na, viskas veikia dabar be problemų vienoje institucijoje, manau, kad tai yra labai <clears throat> didelė sėkmė. E, finansų požiūrių, kaip tai atrodo, na, agentūra egzistuoja jau 25 metus ir perneminėjo 25 metį jubiliejų, iki šiol išmokėjome 360 e, milijardų zlotų, tai yra e, tikrai didelė dalis, jeigu pažiūrėsim į laiką, laiko rėmus, 94-ais pagal bendrąjį biudžetą išmokėm 2,6 procento, kai taikėme tiesioginės išmokas, tai tuomet iš tikrųjų pradėjo išmokėti didelis finansinės lėšas 2004-2019-96 procentai, iš jų 80 milijardų buvo išmokėti būtent per tuos metus. Ir e, tame e, e čia matom, kad 87 procentai yra išmokų yra tiesioginės išmokos, tai tikrai yra kartu ir parama e, gyvų, gyvūnams, bei įvairovės parama. Visa tai telpa šitas paramos rėmus ir dar du kiti e, rėmai, tai yra kaimo plėtros fondas ir taip pat 67 e, e procentai, bet čia jau apimamos užbaigtos programos. E, mokėjimo agentūra. E, įgyventinus naują e, modelį. Strateginis planas užtikrina ryšį tarp dviejų e, ramščių. Manau, kad geras sprendimas ir tikiausiai e, remsim šitą sprendimą, ryšim su tuo, kad administracinių požiūrių labai gerai re, sujungti viską kartu tam, kad užprogramuotume, kad mokėjimai vyktų daug greičiau, gyventintume e, lankstesnį žemės ūkio politikos įgyvendinimą, remiama tokius sprendimus, dalis pagrindinių ES nuostatų ir naujos nuostatos, kurios yra remiamos pagal, šal, rengiamas pagal šalies teisę, rodo, kad tai tikrai atitinka mūsų šalies reikalavimus, atsižvelgiant į specifiką, specifiką įvairovę, e, agrarinės struktūras ir tai apskritai gerai gyvendinama labai lankščiai mes galėsim reaguoti į naujos programos poreikis, naujo ir subalansuoto žemės ūkio kūrimas, e, atsižvelgiant į klimatą. Čia yra pora sakinių, e, pora dalykų, nes iš tikrųjų reikėtų stengtis pasiekti pusiausvirą e, tarp įvairių sričių, apie tai jau minėjau, bet ir toliau kalbėsiu. Ir kaip ten būtų, mūsų krašto specifika yra tokia, kad dalis šalies turi didesnius ūkius, daug hektarų, e, pietus mūsų šalies turi labai suskaldytą žemės ūkio struktūrą ir čia reikėtų žiūrėti, kaip e, patekti šitos plotus, pavyzdžiui, vidutiniai ūkiai 4-5 hektarai, labai maži ūkiai tokie yra ir atrodo, kad e, mes e, turėsim greičiau skirti pinigus, nes mes e, reikia numatyti visą specifiką, kuri yra būtina įgyventinant mūsų užduotis. E, Skaitmenizacija, neišvengsim šitos temos, turim kaip, kaip greičiau stengtis realizuoti skaitmenizaciją mūsų šalyje ir pakeisti veiklos metodus, automatizuoti procesus ir, aišku, stengsimės taip pat ir pagal naują programą tokį požiūrį taikyti. Iššūkai, iššūkiai, juos paliksiu pabaigoj ir šitą skaidį parodysiu pabaigoj savo pasisakymą, perinu prie kitos veikla remintis pasikmenis, tai labai tokia ambisinga tema, mes su jie susitinkam. Rezultatų vertinimas, tiklų pasiekimas, susijęti išmokas su ponė, aš labai atsiprašau, sako pirmininkas, ar galėtumėt biški lėčiau kalbėti, nes jūsų kalbą reikia versti. Kaip užtikrinti sėkmingą veiklą ir išlaidų kontrolę. Na, žinoma, tai yra teisingas požiūris, daug siekiantis požiūris, mums labai patinka, norėtume galėti realizuoti investicijas ir bet kokiu būdu stengtis naudu, gauti šių naudą, e, žiūrėti, ko, ko, kaip sėkmingos tos investicijos. Taigi mm, rezultatai ir rodikliai, kriterijai, jų e, analizė yra labai svarbus, siekiant užtikrinti, kad pinigai būtų išleidžiami teisingai ir patektų ten, kur yra reikalingi. Vienas dalykas, ko bijomės, tai veikla taikoma pagal vieną modelį. Mes mėginam parengti tam tikrus kriterijus ir mėginame e, susisiekti su naudos gavėjais, na, bet galiausiai niekad nežinom, ar pasiekėm e, atitinkamai, ar gaunam pakankamai pasiūlymų ir ar tos e, sąlygos, kurias nustatom, jos keisis ar ne. Na, šiek tiek to bijomės, galvojame, kaip E, šitą veiklą, kuri bus įgyvendinta, koks bus atsakas į šitą veiklą vietose ir kokias išvadas galėsime padaryti, ką, kokius e, kontraktus galėsim parengti, kaip galėsim pritaikyti lėšas naujai perspektyvai. Dėl to manome, kad tai yra teisingas, bet ambicingas dalykas su tam tikrais klaustukais, bet mes šitą programą remiam. Lankstumas. Na, e, aišku, keletas pozityvių aspektų, galima rinktis įvairias intervencijas, pritaikyti prie poreikių, prie naudos gavėjų, pritaikyti prie struktūros. Aišku, mes e, rengiamės gyventinti uždavinius ir e, džiugiamės, kad yra galimybė suvienodinti, apibriežti apibrieštis, pateikti apibrieštis, e, šalies lygmenių yra tikrai labai geros apibrieštis, pavyzdžiui, žemės ūkio veikla, žemės ūkio naudmenos, kvalifikacinis hektaras, tai yra parama gauti galintis hektaras, ūkininko apibrieštis, tai reikėtų taikyti e, konkrečioje šalyje, nes įvairiose šalyse tai skiriasi. Toliau e, sąlygos galimybę gauti paramą pagal e, šalies kriterijus, e, kontrolės metodų pasirinkimas, atsižvelgiant į mūsų šalies specifiką, matome taip, kad reikėtų kontrolę taikyti atsakingai ir atsižvelgti į reikalingus, reikalingus poreikius. Ir paskutinė skaidrė. E, mokėjim, iššūkiai tenkantis mokėjimo agentūrai. Žinoma, neišvengsim skaitmenizacijos, rengiame skaitmenizacijai naujojo plano jau nuo 2021 metų ir norime, kad perėti prie vis skaitmenizacijos. Mes to neišvengsim, reikia tai padaryti, strategija yra parengta, jie gyvendinami. Na, naujos e, technologijos, tai lytinės nuotraukos ir taip toliau, tai jau egzistuoja, bet turim jas plėsti. Ir e, auto, augalų tyrimas, augalų tyrimas, e, žemės procedur, žemės tyrimas, procedūrų supaprastinimas, vienas elektroninis įnašas, e, vienas elektroninis kaip paraiška įvairiai ūkiai, tai yra svarbu, taip pat naujas ataskaitų teikimas, e, nauji, e, nauji rodikliai, yra duomenų apdirbimo laboratorija, kur apdorojami duomenys iš visos agentūros ir aš tikiuosi, kad jeigu šitą, šitas skyrius e, veiks tinkamai, tai mes būsim pasirengę naujam laikotarpiu labai ačiū. Dėkui ir dabar iškart einam prie kito kalbėtojo iš Portugalijos. Taigi, prašom, žodis jums, ponas Pedro Ribeiro. Labą dieną. Pirmiausia, tai noriu padėkoti už pakvietimą. Laikas dabar svarbus, kai kalbame apie BŽUP. Ir BŽUP reforma ir čia mm, yra tam tikrų pozityvių reformos aspektų, naujas modelis yra geras. Tas naujas įgyvendinimo modelis yra geras. Ir dabar bus orientuojamasi į rezultatus, bus žiūrima, e, kokius rezultatus duoda išleisti pinigai. Ir aišku, kad rezultatai yra labai svarbus tiek mokesčių mokėtojam, tiek ūkininkam ir apskritai mm, Europai. Taigi šis modelis yra palankus turintis privalumų. E, susidomėjęs klausiausi diskusijos, kuri vyko pirmoje posėdžio dalyje. Yra tam tikrų problemų susijusių su mokėjimais arba nepakankamai lėšos naudojamos, arba kartais jos naudojamos netinkamai Ir tie dalykai yra svarbus. Bet turim turėti galvoj, kad kartais ir tokie mitai sklaido apie netinkamą lėšų naudojimą. E, Laikrašiai ar e, kokie išorės stebėtojai kelia netaip retai netinkamo lėšų naudojimo klausimus. Bet čia e, turbūt svarbiau yra tai, kad, panau, kad panaudotos lėšos duotų rezultatų. Galbūt kartais pasigendame tų rezultatų, bet bet kuriuo atveju žinome, kad BŽUP duoda realią naudą. Taip, Kartais būna tokių situacijų, kai laikomasi visų taisyklių, bet tų rezultatų nėra. Ir e, galbūt tie rezultatai netokie, kokių e, tikisi mokesčių mokėtojai. Taigi šitas naujas įgyvendinimo modelis orientuotas į rezultatus yra pozityvus, yra geras, bet čia dar reiktų tam tikrų papildomų sąlygų pridėti. Ir ką aš čia norėčiau pabrėžti. Pirmiausia, reikia siekti realaus supaprastinimo. Nes labai dažnai naudos gavėjai turi daug problemų, kad tas taisyklės įgyvendintų. Ir Ne visuomet tas taisyklės lengva suprasti, kartais jų laikymasis yra nemaža našta naudos gavėjams. Kai audito rūmai nagrinėja situaciją ir žiūri, kaip laikomasi BŽUP reikalavimų, tai dažnai auditoriai sako, kad kalbant apie kaimo plėtrą, antrąjį ramsti, tos priemonės yra kai finansavimas pagal antrą ramstį yra e, bendras ES ir valstybių narių, kai valstybės narės kofinansuoja. O pirmojo ramščio finansavimas yra grinai iš ES fondų. Taigi toks yra skirtumas taip tarp ramščių. Tokios yra taisyklės. Ir ūkininkams ne visuomet lengva laikytis ir suprasti tas taisyklės antrame ramstyje, kai yra finansavimas bendras, dalis ES, dalis valstybių narių. Taigi tos antro ramščio taisyklės naudos gavėjams yra sudėtingiau suprantamos negu pirmo ramščio, kur yra grinai ES lėšos. Taip pat turim turėti galvoje, kad yra subsidiarumo principas. Jei tas principas būtų mm, per daug akcentuojamas, tai reikštų praktiškai renacionalizaciją. Ir čia turim nepersistengti ir neužmiršti tų tikslų, kurių siekiame. Yra konkretus tikslai ir naudojamas. Ir subsidiarumo principas. O nustatant tikslus, tikslai yra dažnai vienodi, regionams, kurių situacija labai skirtinga. Pavyzdžiui, Portugalijoje mums labiau problemų kelia nedideli pramoniniai ūkiai, o maži ūkiai. Turim maždaug 50 tūkstančių naudos gavėjų, e, kuriam tenka išmokos iš ES fondų. Ir mūsų situacija šiek tiek kitokia negu kitų valstybių narių. Ir aišku, kad mūsų metodika orientuota į mūsų realią situaciją kai žiūrim į kaštų naudos ir administracinių aspektų mm, visumą, tai turime neužmiršti tos realios situacijos. Naujasis įgyvendinimo modelis yra orientuotas į rezultatus. Kaimo plėtra, supaprastinimas, bendras finansavimas – čia vertinama visa tai pagal apčiuopiamus rezultatus mm, ir visą mm, procesą galima lengvai kontroliuoti. Kai finansavimas vyksta pagal pasiektus rezultatus. Ir tai yra ir motivuojantis faktorius tiem, kurie dalyvauja uh, visame procese. Ir naudos gavėjai, aišku, yra ir suinteresuoti deramai tuos pinigus naudoti. Kai yra automatizuota sistema tikrinti mokėjimams pagal nustatytas taisyklės, kai visa tai daroma skaitmeniniu būdu. Tai rezultatas gali būti mišrus, toksai įvairus. Čia turim mm, neužmiršti tarpusavio saveikumo svarbos ir užtikrinti tų naudos gavėjų privačių duomenų apsaugą, bet aišku, kai orientuojamas į rezultatus, tai yra ir tam tikri sprendimai randami. O dabar pabandysiu jau užbaigti ir noriu pasakyti, kad reikia siekti paprastumo, efektyvumo, mažinti administracinius kaštus, kad lėšos būtų naudojamos efektyviai ir iš tiesų, mm, kad, kaip jau minėjau, tas paprastumas atsispindėtų geriau apibrieštaise tiksluose ir lengviau suprantamose taisyklėse naudos gavėjam. Portugalijai tie dalykai yra labai svarbus ir manau, kad tai, kalbant apie BŽUP, yra vienintelė teisinga kryptis. Labai dėkoju. Mes e, dabar periname prie e, regioninių institucijų. Fabricio Štela yra Venecijos e, mokėjimo agentūros vadovas. Grazie. Grazie Presidente, ringrazio tutti, sono onorato di presentare. Labai dėkoju Jums visiems, man labai džiugu būti čia savo agentūros vardu šioje konferencijoje. Ir aš tikiuosi, kad aš savo pastabas galėsiu e, sutelkti į konkrečiai tai, ką mes darome savo agentūroje, kokios yra mūsų užduotis, kokia yra mūsų struktūra. E, mūsų regionas e, Venetija yra labai kalnuotas regionas, pas mus yra ir daug miškų, ir turime labai daug aukštos kokybės e, medienos, taip pat turime e, plokščių vietovių. E, jos yra tikrai labai didelio technologinio pajėgumo ir taip pat turime kalnuotų vietovių, kur 97 tūkstančiai hektarų vynogynų yra pasodinta ir tikrai labai aukštos kokybės vynų gaminama. Žinome, kad e, iš istorinės pusės mes turime nemažai UNESCO paveldo e, šiame regione ir e, turime plačią pramonę, pavyzdžiui, sojos pupelių, tabako, vaisių daržovių, ryžių, auginami kiviai ir persikai. Ir turime 19 tūkstančių 000 vaisių sodų hektarų. Mes taip pat turime um, ir vizoridikus. Mūsų mokėjimų agentūra vienite, vienite, vienite yra mm, esminė. Ji yra dalis regioninės valdžios institucijos. Mes esame uh, E, viešą instituciją ir turime visišką administracinę valdžią, esame atsakingi ir už apskaitą. Agentūra vykdo kontrolę e, regionės e, administracijos, taikant tą autonomiją, kuri mums reikalinga. 2002 metais mes buvome pripažinti kaip mokėjimo agentūra, kurią pripažino ūkio ministerija Italijoje. Ir mūsų žemės ūkio inspektoratai tapo atsakingi už paslaugas, kurias siūlo žemės ūkio sektorius. Taigi mes praktiškai prisidedame prie to ir tai susiję su tuo, ką mes girdėjome iš uh, agentūros 2007 metais. Mes taip pat esame tarpinė institucija. Mums kaip agentūrai tai buvo kai kas naujo. Ir taip pat mums pavyko užtikrinti veiklos programą ir taip pat e, e, visokius e, produktus pagamintus vietinių ūkininkų ir yra kitų dalykų, kuriuos mes vykdome e, regionės plėtros e, srityje, tarp jų ir vynoginus. Kaip pastebėjote, e, aplink Veneciją mes vykdome tyrimus dėl gamtinių, gamtinės katastrofos ir tai atsiliepia ir žemės ūkiui. Dabar kalbant apie tiekimą iš miesto, mes turime eksportuotojų sistemą, su mumis dirba apie 400 žmonių ir mes dirbame visose savo regiono provincijose. 112 įmonės dokumentų yra nagrinėjama ir mes tiesiogiai ir netiesiogiai valdome apie 800 milijonų eurų per metus. Ta suma padidės. Mes, mums puikiai sekasi, mūsų rezultatai yra puikus regioninės plėtros programos srityje. Mes esame atsakingi už apie 30 tūkstančių įmonių. Ir mums e, tai e, suteik, e, jos suteikia reikiamą pagalbą. Norėčiau, kad išsakytumėte savo nuomonę apie reformą. Mes žinome, kad situacija bus kompleksiška ir ta patirtis, kurią mes patyrėme dabar su BŽUP, e, yra efektyvi. Žinau, kad paklaidos lygis yra labai žemas. Taip pat mes turime e, garantijų ir tai reiškia, kad iš tiesų mes e, galėsime mes, mes e, turėsime naujų technologinių e, resursų. Ir kalbant apie aplinkos apsaugą, e, tai ji yra griežtesnė ir mums reikės laiko, kad galėtume ją įgyvendinti. O šiuo metu metodinis e, požiūris atrodo labai e, kompleksiškas, ypač kai kalbame apie tuos teisės aktus, kurie e, mums bus prieinami, kad juos įgyvendintume. Ir mes neslepiame tuos tikslus, kurie buvo mums nustatyti per strategiją, bet taip pat siekiame užtikrinti, kad mes turėtume stebėsenos sistemą, kuri uh, E, mums bus reikalinga. Taip pat mes panaudosime naujus duomenis ir naujas technologijas, tai bus labai didelė investicija ir e, mes stengsime užtikrinti, kad e, mūsų informacija, kurią dalinsimės, būtų naudinga. Ir taip pat mes turime patikrinti šitą informaciją sistemoje, o ne pačioje srityje. Ir šios technologijos mums tikrai bus e, iššūkis. Kalbant apie e, Venet, Ven, e, Veneto, mes sukūrėme integruotą valdymo sistemą ir atnaujinome naujus rezultatų siekimo reikalavimus. Mes turime tokią sistemą, kuri vadinam, vadinama geografinė informacinė sistema ir turime e, kitokias kontrolės sistemas, pavyzdžiui, e, mobilių, mobilės e, programėlės, kurios padeda mums sumažinti mūsų laiką, kurio mums reikia. Ir kad galėtume padėti tiems, kam, kam reikia, mes turime tokį E, e, e, turime lentelę, pagal kurią bus tikrinamos sistemos įmonėse. Ir taip pat turime tokias programėlės, kurios, kurios tikrina ūkininkų programas ir jos gali mums automatiškai siūsti uh, informaciją, o savo registrą mes tada automatiškai atnaujiname. Taip pat naudojame dronus. Tai yra, jie dabar e, turi sertifikavimą iš e, aviacijos organizacijos. Na ir mes tokiu būdu mes galime panaudoti e, geopozicionavimą ir e, daryti nuotraukas ir taip peržiūrėti žemę. E, norėčiau priminti, kad 2017 metais mes naudojomės satelitinę sistemą, ji buvo bandomoji ir e, mes e, vadovavomės e, duomenimis, kurie buvo paremti tą sistema ir Kopernikus programa. O po to, kai įvyko audra e, pirmininkas Zaja paskyrė žmonės, kurie e, būtų e, atsakingi už tokias programas atskirai. Ir mūsų tikslas yra užtikrinti, jog turėtume informaciją tose apylinkėse, kurios nukentėjo nuo audros ir jos ir, turėtų pateikti nuotraukas, skaidres ar kažką. Ir taip mes suteikėme daug, mes taip mes gauname labai daug informacijos, kuri mums būna naudinga. Daugelis iš šitų projektų buvo pristatyti per uh, Graikijoje organizuotą konferenciją 2015 metais ir mes uh, kalbame apie geriausią praktiką ir uh, Tai yra pro, projektai, kuriuos finansavo Olafas. Mes žinome, kad mums reikia daugiau dialogo ir paramos toms auto, or, valdžios institucijoms, kurios dirba šioje srityje. Mes žinome, kad tai bus didžiulis po, technologinis pokytis ir mūsų satelitinė informacinė sistema iš tikrųjų yra sertifikuota ir vienas iš pagrindinių dalykų kuriant BŽUP yra tas, kad dabar mes neturime um, išsam, e, gerai veikiančios sistemos ir mes visiškai palaikome, um, palaikome um, tas sistemas. Mes turime ne tik apmokyti visus, bet mes taip pat turime visus supažindinti su sistemos kompleksiškumu. Ir kai žmonės bando automatiškai pasinaudoti tomis sistemomis, o ne karts nuo karto. Tai e, pakeičia pačią sistemą ir algoritmai taisyklės padės mums apdoroti turimą informaciją. Ir čia aš baigiu, darau išvadą. Mes e, galime tikėtis efektyvaus supaprastinimo ir vienas e, įmanomas dalykas galėtų būti suteikti pagalbą be prašymo. Pavyzdžiui, jeigu e, šal, šalis pažeidžia savo reikalavimus, pakeitė savo reikalavimus, tai galėtų naudoti tai, tai galėtų užfiksuoti sistemoje ir galima būtų naudoti GIS kontrolės sistemą. Dėkoju. Ačiū. Ir aš norėčiau dabar paprašyti E, referentų kalbėti kiek įmanoma lėčiau, nes tikrai mes turime daug pateikti informacijos ir e, aš prašyčiau e, suteikti žodį kolegai iš Baden-Württembergo, Florian Gyvis, kuris kalba tuo pačiu akcentu kaip ir aš. Florian, prašom. Gerbiamis pirmininkė, gerbiami parlamentarai, kolegos, ponios ir ponai, jūs turbūt pastebėjote, kad mes kaip mokėjimo agentūros turime padaryti viską, ką, kas, ką galime kad tinkamai atliktume savo darbą ir norėtume Mm, aš dabar atstovauju praktiškai 13 e, tokių mm, mokėjimo agentūrų ir labai svarbu, kad, me, e, kad jūs norite išklausyti mūsų nuomonės ir kad e, pasiklausy, norite pasiklausyti mūsų patirties. Na, Baden-Württembergo Baden-Württemberge yra 13 mokėjimo agentūrų ir aš atstovauju vienai iš jų. Uh, ir pas, mes apima 60 tūkstančių gyventojų ir e, mūsų be abejo topografija yra e, paremta skirtingais reikalavimais ir jūs turbūt galite įsivaizduoti, kad e, šiaurės šiaurinėse valstybėse tai atrodo visai kitaip, ta geografinis įsidėstymas nei pas mus. Mes nuo pat pradžių matėme e, e, mes nuo pat pradžių e, norėjome pasidalinti dalykais, kuriais ketiname užsiimti ir mes manome, kad žemės ūkio politika tiesiog turi būti ne be priekaištų. Ir jeigu mes neturėsime su tuo susijusios kontrolės sistemos, tai nebus galima priimti ir reformuoto žemės ūkio sistemos. Remiant iš to pagrindu, kaip kolega iš Italijos kalbėjo, aš taip pat manau, kad mes turime mąstyti pozityviai, taip kaip sakė anksčiau pasakęs kolega, tačiau taip pat yra ir mūsų lūkesčių E, lūkesčių mūsų atžvilgių. Na ir kalbant apie mūsų iššūkius, tai mes turime tam tikrų e, surūpinimą keliančių klausimų. Vienas iš jų, pavyzdžiui, yra atsižvelgimas į tai, kad e, visi yra susiskirsti regionus, kad yra regioniškumą. Ir tai pavyzdžiui, fe, federalinių žemių lygmenių, lygmenių atsakomybė tenka už antrąjį ramsti. O kalbant apie pirmąjį ramsti, kitaip negu pirmasis ramstis, antrasis ramstis, visas administravimas, įgyvenimas tenka federaliniams žemėms. Ir mes susidurėme su tam tikrais sunkumais, kurie kyla iš regioniškumo. Ir mes visgi norime pasiekti bendrą tikslą viso žemės kartu. Ir dabar mes pati, patiriame labai didžiulį e, spaudimą dėl dėrėtis e, e, tarpusavėje ir sukurti bendrus regioninius poreikius. Tačiau iš principo yra visiškai aišku, kad dalis jau užfiksuoto žemės ūkio yra antro ramščio rėmuose. Ir mes taip pat turime nepamiršti apie antrosios ir yra svarbu, kad e, mes suderintume federalinių e, žemių sistemas, o tam mums reikia e, žengti dar vieną žingsnį ir atsižvelgti vienas į kito jautrumus. Ir ne, Vokietija yra turbūt mums reikia laiko siekiant užtikrinti, kad viskas būtų regionių lygmenių efektyviai um, koordinuojama. Ir e, stebėsena yra vienas iš e, ateities aspektų, tačiau labai svarbu e, tinkamai atsižvelgti į stebėseną ir svarbu, kad stebėsenas būtų susieta su reikiama administracinė sistema nuo kurios nukrypti mes nenorime. Tačiau mm, stebėsena taip pat turi atitikti ir likusią sistemą ir e, ne būt, nežlugdyti ne regioninės specifikos. Regioniškumas e, turi būti paremtas e, stebėsenos sistema ir mm, svarbu pripažinti regionių federalinių žemių skirtumus yra e, tam tikrų sunkumų. E, pavyzdžiui, mes skiriamės nuo Bavarijos regiono, tačiau e, mes bet kokiu atveju galime užtikrinti tam tikrus rezultatus. Ir mes čia matome kitokius, kitokiai situaciją. Pavyzdžiui, rūp, rūpestis užtikrinti didesnį sau, patikrinimą po, po to, tai vadinamą follow-up patikrinimą. Ir mes turime daug galimybių atlikti kontrolę vietoje. Na, o dabar kalbant apie administracinę ir kontrolės sistemą, yra, kokia yra jos ateitis. E, rezultatus ir, rezultatų ir įgyvendinimo kontrolė e, mums svarbus klausimas ir mes keliame dėl jo taip pat klausimų, kaip minėjo anksčiau kalbėjęs kolega. Uh, mums tai gali turėti tam tikrų pasiekmių ir šiandieną aš norėčiau apie tai su jumis pasikalbėti. Mes galėtume pasiekti tikslus savo žemės ūkio politikoje ir kartu kurdami rezultatų kontrolę savo, e, e, mes ją turime integruoti į administracinį aparatą. Taip pat e, mums, mes turime tam tikrų teisinių aktų, kurie įrėmina mūsų veiklą. Ir, mes manome, kad administravimo ir teisės aktų laikymosi kontrolė regioninėse e, žemėse sukėlė tam tikros skepticizmo. Ir Tuo pačiu metu mes e, turėjome tikslą užtikrinti, kad kontrolės galima būtų įgyvendinti ir e, mes nesiekime e, visiško supaprastinimo, kuriant lengvas struktūras. Ir mums reikia įgyvendinti kontrolę ir mums tai būtų labai svarbu ateityje ir mes turėtume taip pat nepamiršti subsidiarumo, tai reiškia mes manome, kad Vaten Württemberge mums reikalinga vykdyti savo kontrolę ir, ir e, mes galėsime tai padaryti dėl atitinkamo supratimo apie subsidiarumą. Ir norėčiau iškelti dar vieną paskutinę mintį. Tai yra in, vienetų indėliai, kurie yra labai svarbus labai tai yra pripažinta ir svarbu daryti išvadą, kad ši sritis yra tai, ką reikia apibriežti. Mes turime apibriežti, kas yra e, vieneto suma. Ir e, jeigu norime užtikrinti, kad į e, regioniškumą būtų atkreiptas dėmesys. Tai svarbu, kad vieneto suma būtų ataskaitoje ir kad galima būtų ją palyginti. Ir e, šiame kontekste mes manome, kad mes argumentuot, argumentuotume, kad reikia vidutiniškų arba maksimalių vieneto sumų ir tai neturėtų prisidėti prie e, ignoruojamų regioniškumo poreikių. Ne, manau, kad tai atspindėtų elementus, apie kuriuos aš kalbėjau. Tikiu, tikė, tikiuosi, kad aš panagrinėjau keletą klausimų, kurie mums dabar yra iššūkis. Ačiū. Paulo De Castro paprašė e, žodžio, taigi aš jums suteiksiu dvi minutės. Grazie, prezidente. Chiedo scusa, sì, ho purtroppo un problema di aereo. Dėkuoju, pirmininkė. Na, e, man reikia skubėti į lėktuvą, tai neišgirsiu atsakymų, bet e, iš visų kalbėjusiųjų, bet klausimas visiems na, problema mm, dėl BŽP reformos. Žinote, kad e, mes apie tai diskutavome, ją aptarinėjome ir siūlėme kai kuriuos pakeitimus mm, teisėkuros aktui. Ir viena mm, agentūra, viena valdyba nu, nutraukė ryšius tarp Briuselio ir valstybių narių. Ir čia norėčiau išgirsti kažkokį sprendimą, nes aš kritiškai žiūriu renacionalizaciją kuri vyksta kartu su recentralizacija, nes mes iš vienos pusės sutikiam atsakomybę valstybėms narėms, o valstybėse narėse mes atimam atsakomybę iš regionų ir perdodame jam centralizuotai valstybei, kur yra viena valdomoji agentūra, valdymo agentūra. Manau, kad tai yra šiek tiek provokacinis žingsnis jeigu e, reforma testusi, tai e, tokie darbai irgi testusi ir kaip, kas tada bus. Ir regioninės mokėjimo agentūros, kokią prasme jos turės, jeigu viskas yra daroma nacionaliniu lygmeniu, jeigu bus kažkoks ryšys su, jeigu bus nutraukti ryšys su regionais. Ką jūs manote, jeigu toks e, būdas, jeigu taip ir toliau bus veikiama ateityje, tai kaip kokią ateitį matote? Dėkoju, Peter Jar. Dvi minutės. E, na, per tas dvi minutės aš pabandysiu apžvelgti padarytas išvadas, žiūrėsiu, kaip man pavyks. E, šiandieną labai svarbus dalykas yra žemės ūkį. Ir pirmosios svarbios e, reformos turi būti e, įgyvendintos ir jeigu jos pavyks kitiems, tai turi pavykti ir jums. Ir jūs, kaip manote, įstatymą, kaip reikia įstatymą suformuluoti? E, čia formuluotė e, padeda gauti e, paramą ir iš visų e, frakcijų mes pasisakome už tai. Komisijos teksto pakanka, kad tai pasiektume. Labai gerai, kad e, mokėjimo agentūros pasakė, kad jos mato e, galimybės, tačiau svarbu pabrėžti su paprastinimą. Ir mokėjimus reikia mm, įgyvendinti, mes visi už juos pasisakėme, kaip ir už einamąjį laikotarpį. perinamą laikotarpį. Ir tai reiškia, kad jūs turėsite e, laiko šitiems aspektams. Na, visi ūkininkai nori paprastos, ne biurokratinės sistemos. Ir jeigu ji bus gera ir paprasta Italijoje, puiku. E, Vokietijoje mums reikia keistis e, nuomonė. Ir kaip mes sakėme, reikia atskirti tinkamą naudojimą nuo piknaudžiavimo ir nebausti už tai ūkininkų. Ačiū. Ja, vielen herzlichen Dank Ihnen. Dėkoju visums, visiems jums už pasisakymus ir aš nenorėčiau kartoti to, ką sakė kolega Jer, tačiau iš principo mes kalbame apie tą patirtį, kad mes turime intensyviai dirbti E, su parlamento e, pozicija. Ir mes turėjome penkis horizontalius šešėlinių pranešėjų e, posėdžius, mes vadovavomės visomis idėjomis ir mes uždavėme konkrečius uh, na, klausimus ir šitas pasikeitimas buvo labai svarbus, nes mes konkrečiai e, kalbėjome apie 14, 14, 29 ir 78 e, straipsnius. Ir galbūt galėtumėte iš dalies e, raštu į tai atsižvelgti. Man taip pat labai svarbus dalykas yra, kur yra patys didžiausi sunkumai ir ar tai reikalauja daugiau saugumo kalbant apie mm, tiks, tikslų rodiklius. Ir ar jūs manote, kad mokėjimo agentūros yra laiku pasirengusios dirbti su pasiekimo modeliu? Ir kaip jūs vertinate infrastruktūros poreikį ir išteklius, kurių mums reikia? nes jeigu reikia vertinti ir um, matuoti, tai viskas atrodo dar sudėtingiau. Ir kaip Jūs manote, ar uh, supaprasnimo tikslas esant uh, nedideliai uh, kontroliai uh, su šito modeliu gali būti pasiektas. E, iš principo mes turbūt visi pritarėme e, tam, kad mes norime pereiti nuo e, reikalavimų laikymosi prie rezultatų. Ir mes žinome, kad mes turime pagalvoti apie aplinkos apsaugą, klimato apsaugą, tačiau gyvenimas yra visgi gyvenimo kelias yra gana akmenuotas. Gerai, dabar bus antrasis raundas ir norėčiau suteikti e, žodį ponui Novakovskijui. Dėkuoju sardaškai. Labai ačiū. E, gerbėmieji, na pirmiausiai atsakysiu trečią klausimą, nes atrodo, e, čia gana esminis klausimas. Na, tikrai mes kalbam apie du svarbiausius dalykus įgyvent naują programą, tai pirmiausia teis, teisės aktai, o antras dalykas - informatizavimas ir skaitmenizavimas. Tai yra dvi sritis, kurios mums sunkiausias ir e, čia mes turėsim praleisti daugiausia laiko. Jeigu kalbėsim apie e, rodiklių ir e, tikslų rodiklius, jie turėtų būti tikslus, jie turėtų tam tikrą atspindi, apskaičiavimą, išmatuojamą rezultatą, kad juos būtų galima taikyti ir informacijos sistemoje tam, kad stengtumės e, automatiškai tam tikrus rodiklius nuskaityti ir stengtis turėti galimybę juos įtraukti į ataskaitas. Jeigu žmonių e, žmogiškųjų išteklių klausimą, tai mes čia nevertinam, ar reikės naujų išteklių ar ne. Atrodo, kad tuos, tais resursais, kuriuos turime, mes galėsime pasirengti naujai perspektyvai, parengti naują perspektyvą ir kaip geriau pasirengti, pasiruošti. Aišku, tai perėsiu prie to klausimo, kuris anksčiau buvo užduotas. Na, mes remiame regionalizavimą ir šitas regionalizavimas mums yra esminis dalykas. Mes norėjome e, pasiekti įvairius regionus, kurie formuojasi, kurie turi visiškai kitą specifiką. Mes taip pat stengsime kreipti dėmesį į aplinkybės, į sąlygas, kur yra ūkiai maži negu 10 hektarų, taip apibrėžimi maži e, ūkiai mūsų šalyje ir žiūrėsim, kaip jie sugebės įgyvendinti uždavinius ir mėginsim netaikyti kai kurių sąlygų tiems e, ūkiams. Na, skalė daugiau kaip milijonas e, šimtai e, naudos gavėjų, tai mūsų statistika rodo, kad jų yra daugiau negu 10 hektarų ūkių yra 65 procentai. Taigi sąlygų taikom, taikymas gali mums reikšti išlaidų didėjimą ir taip pat daugiau laiko programavimui skirta. Tai ko gero tiek apie svarbiausius klausimus, kurie yra susiję su naujų programavimo laikotarpiu. Jeigu kalbėsim apie buvusį laikotarpį, tai norim pasiūlyti iš savo pa... perinimą laikotarpį, tai mes siūlome savo ruoštų dviejų metų perinimą laikotarpį. Ribėgu. Obrigado. Uh, eh, do nosso... Começando <coughs> um talvez pelo mais simples. Uh... Na, pirmiausia, paprasčiausia. Uh, uh dalykai. Na, mums yra aišku, kad um, pereinamajam laikotarpiu reikėtų ilgesnio laiko, kaip sakė kolegos, mums irgi būtų lengviau technologinių požiūrių atlikti atnaujinimą, nes e, daug technologijų dar reikia parengti. Tai pirmas dalykas. Bet e, taip pat norėjau pasakyti, jog bus ir e, technologinis prisitaikymas, o čia svarbus du dalykai mes norim, kad sutaptų du modeliai, persidengtų. Tai e, veikla ir atitiktis. Mes e, galim pritarti, kad e, du dalykai vyktų kartu. Toliau supaprasnimo klausimas, kai dėl e, atitikimo, kai dėl mažų ūkių, kaip siūlo komisija, tai e, čia bus sunku, nes pavyzdžiui, Portugalijoje, kaip vyksta vertinimas, rodo, kad mūsų kontrolės turėtų padidėti 50 procentų, kad mes atliktume tuos, e, tą kontrolę, kuri reikalinga, kad apimtume visus e, ūkininkus, kurie yra sistemoje. Tai didžiulis padidėjimas. Istoriškai mes turim pakartotinės kontrolės, kuris buvo vykdomas ir tai siekia 160 eurų kiekvienas atvejis. Tai kodėl e, reikėtų didinti administracinę naštą dėl tų 160 eurų? Tai nesąmonė. Manau, kad e, tai yra pagrindinis aspektas, kur reikėtų supaprastinti e, kontrolės procesą. Būtent kalbu apie mažus ūkius. Regionalizavimas na, nėra problema tokiai šaliai kaip Portugalija. Aš suprantu, kad yra kitos šalis, kur tai svarbiau, bet mums tai nėra esminis dalykas. Portugalijoje yra trys autonominiai regionai, turinti savo vyriausybės ir parlamentus, bet turim vieną mokėjimo agentūrą, taigi tai nėra tokia didelė problema. Mūsų patirtimi remiantis, tai nėra esminis punktas, bet kaip suprantu, kitur yra kitaip. Ačiū, panas Telė. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti kolegoms, parlamento nariams už klausimus ir tai, kad jie buvo kritin, kri, kritiški Aš e, sutinku su tuo mano agentūros požiūriu, aš e, sutinku su pastabomis, kuris išsakė kolega iš Vokietijos. Mes turim pažangės technologijas ir nepaisant to, perinant prie kitos sistemos, tai bus paradigma šį perėjimas, e, kultūrinis perėjimas, vis dėlto bus tam tikros išlaidos patirtos. Išlaidos e, ne vien tik nemokėjimo agentūrai, bet taip pat ir atitikčiai, ką e, ūkininkai turės padaryti. O tai mums kelia nerimą. Nerimą kelia e, taip pat ir tai, kaip sakė ponas De Castro, manau, kad e, ir kolegos tai paminėjo, tai kad trūksta tiesioginio kontakto su ES, kadangi šitas tiesioginis kontaktas yra toks svarbus, tai yra galimybė tiesiogiai kontaktuoti ir mums labai naudinga. Ir tai padaro mus labiau matomus ir tai sustiprina mus, mūsų patirtis rodo, kad e, kontaktas buvo geras ir žinome, kad visos e, mokėjimo agentūros turi savo požiūrį šio klausimu netgi jeigu mes būtume ir visiškai pasirengę atlikti šitą e, paradigminį pakeitimą, ne visi ūkininkai bus pasirengę. Nesu įsitikinęs, ar ūkininkai yra visiškai pasirengę suprasti, kodėl e, tai turi vykti. Iki šiol aš kalbu e, vien tik tai e, apie savo regioną, sistema veikia, todėl radikalus pakeitimas bus didelis iššūkis, nors jeigu bus ir teigiamas pokytis, vis tiek bus tam tikras atotrukis, tam, tam tikras nepasitenkinimas iš apačios. Aš manau, kad dviejų metų laikotarpis, perinamasis laikotarpis mums, buvo gera, mums būtų geras sprendimas. Florian? Aš sutinku su visko, kas buvo pasakyta, regioniškumas yra labai e, svarbus ir e, mes visi matome šitą pridėtinę vertę e, šiame, šiame regioniškime ir federalinėje valstybėje. Mes manome, kad, ir, kad iš Europos parlamento ir komisijos mes norėtume pasitikėjimo ir gerų santykių Ir aš e, į tai žiūriu panašiai, kaip e, e, tas požiūris, kuris yra orientuotas į rezultatus ir yra tikrai daug dalykų, kuriuos mes galime sekti konkrečiai remiantis tuo. Ir kalbant apie šituos pakeitimus, tai, tai, tai mes galėtume imtis atitinkamų žingsnių. Ir mums reikia funkcionuojančios administracinės ir kontrolės sistemos ir e, e, labai svarbus yra e, standartai, tik tai skyla klausimas, ar yra tokių dalykų, kurie E, kurie e, mums gali sukelti e, sunkumų ir mes gavome žinau, kad turiu užsirašęs paramos, kad gavome 1,07 milijonus eurų, tačiau sankcijos gali siekti 500 ir tai, milijonų ir tai yra neproporcinga. Ir uh, Aš manau, kad e, būtent tai mes galime pasiekti. Ja, das Leistungsmodell, das hat, haben Sie angesprochen. Kaip sakė ponia Müller, e, rezultatų e, modelis priklauso nuo regioninių tikslų ir ko, į ką mes turime atkreipti dėmesį. Aš manau, kad mes turėtume užsitikrinti, turėtų pasiekti naujus impulsus ir užsitikrinti kontrolę. Ačiū. Äh, Labai ačiū ir dabar kitas klausimų raundas. Euh, Vieną minutę, kolegė Santar. Merci, merci à, à tous pour vos présentations. Je crois que... Dėkuoju labai, ačiū. Na, matome, kad iššūkiai yra dideli ir labai svarbu šitas tekstas. Aš norėčiau padėti pra, du elementai. Pirmiausia, supaprastinimas. Aš manau, kad čia reikėtų e, teikti atsakymus į tai, ką mes nusprendžiam čia. Jūs pradėjote. E, E, analizuoti, tai patikti tam tikrus atsakymus, bet dabar, kai aš jūsų klausau, kas yra pasakyta, aš nesu įsitikinusi, ar tikrai yra supaprastinimas ir galiausiai, ar kažkas pasikeis ūkininkams, mūsų ūkininkams, kurie jau, kuriems jau dabar tikrai labai sunku dėl kontrolės, dėl įvairių taisyklių. Antras esminis dalykas tai yra e, europinis pobūdis, europinis charakteris. E, kurį turėtume išlaikyti šitame modelyje. Tai tikrai yra svarbus ryšys, galbūt ryšys tarp europinio ligmens, nacionalinio ligmens, regioninio ligmens. O po to aš manau, kad tai atsitinka tada, kai yra laikomas europinių taisyklių ir kai vykdoma kontrolė, ar šitos europinės taisyklės yra, yra vykdomos. Ir aš mm, esu įsitikinus dėl E, prisitaikymo principo ir aš manau, kad būtų taikomasi prie Europos taisyklių. Taigi aš norėčiau tikrai žinoti, kaip yra keičiama europinė sistema, atskaitos sistema, kaip yra skiriamas lėšos, atsižvelgiant į rezultatus ir e, apie rezultatus reikėtų patikti mūsų piliečiams. Ir tai yra paprastas vykdymas, na, bet. Uh, um, Aš nežinau, ar jūsų e, auditorumai yra e, nustatę, kad yra taikomos taisyklės ir e, galtiniams naudos gavėjams ir aš norėčiau, kad jūs iš Portugalijos skaidrės pasakyta, kad jūs yra, pasakėt, kad ar yra atitikties kontrolės vykdymas nacionaliniu lygmeniu ir kaip yra vykdoma ta atitikties kontrolė. Dėkoju. Mes turime pasiūlymų netiek jau daug. Kolega Dorfman dabar. Man atrodo labai įdomu tai, kad tie žmonės, kurie yra atsakingi už tai, paskui vėliau turi tai įgyvendinti. Ir... Quando parliamo di eh, servizi di pagamento norėčiau e, pakalbėti apie Italiją. Labai kompleksiškai atrodo tie mokėjimai ir e, nacionalinė regio, e, valdžios institucija aptarnauja vienus regionus, o paskui yra tokie regionai kaip jūsų, kurie turi patį savo regioninę valdžios instituciją ir turbūt jinai yra didžiausia. Taigi, žiūrint į šitas kelias egzistuojančias sistemas, ar yra skirtumų tarp šitų dviejų sistemų ir jūsų nuomonę. E, ar šitas modelis bus skirtas labiau e, nacionaliniams planams? Ar jūs manote, kad mes regionės valdžios institucijas e, joms padarysime spaudimą, nes bus perita prie nacionalinės uh, valdžios institucijos. Ar jūs manote, kad liks šita gybridinė sistema? Much, um... For... Labai ačiū. Vienas klausimas visiems kalbėtojams. E, tikiuosi, galėsite atsakyti tiesiogiai. Ar manote, kad m, e, bus tikrai e, supaprastimas įvykdytas, nes komisijos narys e, tai kalbėjo, tūkstančius kartų minėjo, bet aš nematau jokio supaprasinimo, nematau paprasčiau. E, na, nežinau, kaip ten galiausiai, bet aš manau, e, bet bus pabaigoje, bet dabar tai aš nežinau, kaip tas supaprasinimas vyksta. E, kalbėtas iš Lenkijos minėjo, gal aš ne visai supratau, kad yra 11 tūkstančių e, asmenų dirba dėl bendros žemės ūkio politikos reformos. Man kila klausimas e, mažesniems šalims, kaip pavyzdžiui Airija, ar na, apskritai žemės ūkija, apskritai 3000 e, darbuotojų dirba, bet Lenkija yra didesnės e, teritorijos, taigi e, kas vyks, kai dėl politikos, tai tikrai keičiant politiką reikės daug darbuotojų, nesvarbu, kokioje šalyje tai vyks. Ar nemanote, kad mažom šalims reikės e, pagalbos, jeigu 11 e, tūkstančių Lenkijoje dirba ties reformo, o pas mus iš viso tik 3 tūkstančiai žemės ūkiai dirba, tai mums bus e, didžiulis iššūkis ir kolega iš Italijos kalbėjo apie tai, kad bus e, brangu įgyvendinti e, žemės ūkio priemonės. Tai jūsų nuomonė, kiek tai bus brangiau procentinių požiūrių, kiek tos išlaidos išauks? Dėkuoju, kolega Husin. Heel goed dat wij deze gedachtenwisseling. Eh, Dėkui, pirmininkė iš tiesų puikiai galimybė mums šiandien apsikeisti nuomonėmis Briuselis, Briuselėje kūriamos taisyklės, o jūs jas įgyvendinant už vietojų, užtat labai svarbu pasikalbėti, sužinoti, kaip sekasi tas taisyklės įgyvendinti. Man kyla klausimas dėl to įgyvendinimo kaštų e, kontrolės kaštų, jei žiūrime į antrąjį ramštį, čia yra klaidų lygis pakankamai aukštas. Ir kuo daugiau reikalavimų, tuo labiau reikia kontroliuoti, tai tada auga ir kontrolės kaštai. Yra kontrolė vietoje, kuri brangi, sudėtinga ir, aišku, ūkininkui. Mm, atima ir laiko, ir nervų, kaip galėtume maksimaliai riboti tą kontrolę vietoje. Sakoma, kad čia galbūt būtų galima palidovinės kontrolės priemonės taikyti, naujas technologijas. Turėčiau tokį klausimą. Rengiant naują reglamentą, ar reiktų, ar nereiktų numatyti nuostatas kurios apimtų kontrolę per palidovinės sistemas. Ponas Tian Ruso, dėkui, pirmininkė. Da, e, ponė Stela, jūs kalbėjot apie kontrolės valdymo modelį. Remiantis jūsų patirtimi, ar reiktų tą modelį kitose regionuose naudoti. Ypač turint galvoj, kaip Sicilijoje buvo netinkamai naudojamos lėšos ir ne tik Sicilijoje, bet ir kitose regionuose šiuo metu nepakankamai veiksmingai naudojamos lėšos skirtos žuvininkystiai. Pavyzdžiui, Sicilijoje ir Sardinijoje aktyvus ir žemės ūkis, ir žuvininkystė. Tai ar nereiktų tam specialias agentūras sukurti, kurios ir vienus, ir kitus mokėjimus tvarkytų? Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti jum už komentarus apie tą labiau supaprastintą ar mažiau supaprastintą BŽUP. Noriu mm, pakalbėti apie tikro ūkininko apibriešti. Omnibuso reglamente yra ta tikro ūkininko apibrieštis, bet dabar vėl bandoma grįžti prie jos. E, kai kalbame apie tinkamumo kriterijų. Tai negalima remtis atskiromis imtimis, reikia orientuotis į visą mm, populiaciją. Gal ponas Novakovskis turėtų kokių minčių tuo klausimu. Toliau, peizažas, peizažo bruožai. Ar tai galėtų būti paverčiama hektarais, e, kurie atitinka reikalavimus ir ar tai prisidėtų prie darbo supaprastinimo ir kaštų mažinimo. Dėkui, pirmininkė. Aš žemės ūkija dirbu jau seniai ir jau seniai sakoma, kad BŽUP reforma supaprastina žemdirbių gyvenimą Bet man kyla klausų, klaustukų ir tas jūsų siūlomas supaprastinimas, ar jis supaprastina komisijos valstybių narių gyvenimus ir taip pat ir tų paramos gavėjų, kurie pildo popierius. Kai kalbame apie skaitmenimą, pažiūrėjau, kartais neveikia nei internetas, nei telefonas, tai ką tada daryti tam ūkininkui, kuris nespėja laiku sutvarkyti visų dokumentų pagal naująjį modelį? tai ar neturėtume numatyti tam tikro laikotarpio leidžiančio klysti, klaidų galimybės laikotarpio? Dėkui. Dėkui, kad atvykote. Man nuolat kyla klausimas dėl to supaprastinimo. Yra tokie mitai, kad yra supaprastinimas, ar turi būti supaprastinimas, jei mes norim daugiau duomenų ir daugiau kontrolės, tai čia negalime kalbėti tada apie supaprastinimą. Taip sakoma, kad reikia naudotis technikos pažanga, ieškant efektyviausių sprendimų, bet mūsų tikslas nėra supaprastinimas, todėl gal baigime apie tai kalbėti. Ir kalbant apie didesnį darbo krūvį, tai jis tenka ne ūkininkam, o agentūrom ir valstybių narių ministerijai. Tai ar yra numatytos lėšos e, tam, tai techniniai paramai, ar jas dengs ES biudžetas ir ar bendras tas jungtinis tyrimų centras bus kažkaip finansuojamas. Tikrai labai daug klausimų turiu ir kaip, kaip matuojama dirbožėme būklė ir dirbožėme viršutinio sluoksnio erozija. Dabar norėjau dar štai ko paklausti. Ar dabar įmanoma pamatuoti žemės koncentracijos lygį? O kalbant apie integruotos ūkių statistikos reglamentą 18 metų, čia manoma čia galima matyti, kiek nusavybės priklauso motininiai įmoniai ir ar galima sujungti tuos duomenys su AEX. Dėkui, dėkui pirmininkė. Dėkui. Jūs mm, sakėt, kad e, nauja kontrolės sistema e, didins kaštus tiek kontroliuojantiesiems, tiek paramos gavėjams. Ir čia tada negalim kalbėti apie tą supaprastinimą. Noriu paklausti visų agentūrų atstovų, kaip jūsų nuomonė būtų galima mažinti tuos kaštus susijusius su kontrolė. Kai kalbame apie sukčiavimus arba netinkamą lėšų panaudojimą, kai žmonės sako, kad turi žemės ir gauna išmokas, bet realiai tos žemės neturi, tai jei um, turėsime sudėtingesnę sistemą, tai ar ta sudėtingesnė sistema nereikš, kad labiau bus piknaudžiaujama, nes dabartinė situacija yra ta, kad klaidų skaičius nėra didelis. Dabar baigiame klausimų ehm, raundą ir suteiksiu žodį komisijai, kad sureaguotų, būtų taip protinga ir ehm, mes galėtume paskui vėl dar kartą suvėluoti. Pone Bachman. All, I, I also... Dėkuoju pirmininkė. Na, pirmiausia, e, komisijos požiūrį turčiau pasakyti, kad tikrai labai naudingas pasikeitimas mintimis. Mes žinome, dirbame kiekvieną dieną su mokėjimo agentūromis. Ir buvo naudinga išklausyti ir pamatyti, kad jūs taip pat e, ir išgirsi mokėjimo agentūrų nuomonė, ką jie galvoja apie naują veiklos modelį. Na, mes aktyviai klausomės ir dirbame su mokėjimo agentūromis per visą reformą ir dar anksčiau. Ir turime tą vadinamą Learning Network mokymosi tinklą su e, agentūromis, tai buvo parengta dar prieš komisijai pateikiant pasiūlymą. Ką norėjau pasakyti, šitose diskusijose apie regioninį, regioninį klausimą, labai svarbu pabrėžti vieną dalyką. Šitas pasiūlymas siekia išlaikyti e, mokėjimo agentūras jų įgaliojimus ir taip pat ištakyti tas, kurios veikia regioninių lygmenių. Nes tai yra komisijos pasiūlymas, sakantis, kad taip, mes turim sistemą, kuri gerai veikia, netgi auditorumai sako, kad ji gerai veikia Ir čia mes matome, kad tos mokėjimo agentūros yra pagrindinis elementas tame, ką mes vadinam mm, e, BŽVP mm, struktūra, padovavimo struktūra. Kodėl? Todėl, kad tai yra sistema, kuri galioja daugiau kaip 20 metų, kuri mm, dirba, kuri teikia rezultatus, yra gera kontrolės sistema ir turi e, domenų taikymą, taip pat e, žemės plotų identifikavimo sistemą Ir klausimas, ar dabar reikia pradėti įvesti naują į tą sistemą, tai yra sistemos, kurios veikia ir gerai dirba, veiksmingos, ir kur ūkininkai gali pateikti savo prašymą ar paraišką ir ūkininkai tai daro taikydami šitas IT e, sistemas. Taigi komisijos pasiūlymo pagrindas buvo toks. Išlaikykime tas struktūras, kurios veikia ir nekeiskim jų pakeitimai, kai buvo taip pat aiškiai pasakyti ir kalbėtojai tai sakė, yra tai, kad žinoma, dabar mes daugiausia dėmesio skirsim rezultatams. Ar tai bus supaprastinimas? Tikimės, kad taip. Iš komisijos pusės, kodėl? Todėl, kad mes neturime taisyklių, kurios taikomas visoji Europoje. Taip, valstybės narės e, nustato tinkamumo kriterijus, taip pat nustato e, landšafto bruožus, bet mes neturėsim nuspręsti e, Europos lygmenių, e, pavyzdžiui, kas, kas yra kažkoks vienas vienetas. Tai bus kas yra gyvatvorė, pavyzdžiui, tai bus remiamasi vietos specifinėmis savybėmis. Reikėtų apsižvelgti į vietos savybės, kadangi vienas dydis visiems reiškia, jog dabar ūkininkai turi taikyti taisyklės, kurios nėra, e, na, yra nesąmonė jų vietoje, bet reikia pasakyti, kad jos taikomos visiems Europoje. O, Europoje, o, o yra tokia idėja būtent ir supaprastinti tai, kad būtų galima tiksliai numatyti e, pagalba regioninių lygmenių. Taigi yra galimybės taikyti regioninius skirtumus valstybėse narėse. Ir galbūt dar žodis apie skaitmenizavimą ir modernizavimą. Tai e, žinoma, komisijos nuomonė irgi leidžia supaprastinti, ta prasme, kad turime naudotis priemonėmis, kurios yra prieinamos ir kai kalbam apie palidovo duomenys, taip, duomenys jau yra, o esmė yra jais tinkamai naudotis ir e, leisti ūkininkams jais naudotis, o žinoma, juos naudoti valdymo ir kontrolės sistemose, ką mokėjimo agentūros ir daro. Stebėjimo sistemos idėja yra tai, kad ūkininkai galėtų jais tinkamai naudotis, o tai padėtų supaprastinti ir taikyti mažiau taisyklių. O dar galiausiai žodis dėl regionalizavimo ir detalės ir ar tai bus supaprastinimas ar ne. Aišku, kaip yra BŽP strateginis planas, tai mes ir iš valstybių narių girdime, kad turim e, kad tai būtų regioninis, jeigu tai yra regioninis, reikia daugiau detalių, o apie detalės turi būti pranašama. Viskas kas e, yra apibendrinama nacionaliniu lygmenį, bet mintis yra tai, kad jeigu norim planuoti detalės ir taikyti regionų specifiką, tai yra tokia galimybė, o po to komisija, žinoma, peržiūrės visą tai ir e, o vietos lygmenių valstybės narės nusprendė, ką planuoti. Taigi galiausiai turiu pasakyti, kad yra daug duomenų valstybėse narėse, jau prieinamų mokėjimo agentūrose. Ir jeigu pažiūrėsime į rodiklius, rezultatų rodiklius ir tos siūlomus veiklos rezultatus, tai reikia pasakyti, kad dauguma duomenų jau yra valstybėse narėse. Aišku, juos reikia ištraukti iš šitą sistemos, bet manome, kad mes atsižvelgėme į tai, kas jau egzistuoja, kas yra geros sistemos ir mm, norėčiau mm, padėkoti keturiems kalbėtojams šiandien, nes jūs aiškiai parodėte, jog pas jūs yra e, veiksmingos mokėjimo agentūros, kurios jau dirba ties reforma ir galbūt galutinis dalykas, na, ne. E, neiškelti rezultatų ties dabart, virš dabartinio atitikties e, metodo, bet reikia taikyti ir atitikties metodą, kaip kažkas iš jūsų minėjo. Ačiū. Dėkuoju, ponė Vochman. Ir dabar yra paskutinis mm, raundas, per kurį pasisakys mm, kalbėtojai. Nedaugiau kaip 4 minutės, prašau. Ir sureaguokite ne tik į kolegų, bet ir į mm, komisijos pasisakymus. Dėkuoju, Labai ačiū. E, klausimų buvo labai daug, aš galbūt atsakysiu į visus, pasistengsiu. Pirmas klausimas, ponė Sander. Žinoma, ieškoj, siekiame supaprastinimo, mums tai yra būtina, nepabėgsim nuo jų, kai dėl e, informacinių sistemų, kurios ketiname įgyvendinti, pakeisti, modifikuoti ir naudoti jomis, e, dirbtinis intelektas, visa tai yra reikalinga. Taip pat ieškome galimybės supaprastinti, supaprastinti proceso analizę. Ir mes dabar turim e, mažinti tą procesės e, kai kuriuose e, žingsniuose, kai kuriuose etapuose, pavyzdžiui, nuo naudos gavėjo iki lėšų išmokėjimo, tai jau vyksta ir procesai turi būti sutrumpinti kaip įmanoma labiau, reikėtų taip pat taupyti, taupyti laiką, kuris mūsų skalės kuris muzikalėje persikelia į, į, į išmokų, girdėsnį išmokėjimą. Kai dėl sąjungos rodiklių mes nuo jų nenorim pabėgti, ką mes norim pabėgti, padaryti, tai pabandyti užtikrinti didesnį lankstumą e, mūsų šalies lygmenį, lygmenį, kad galėtume programuoti mūsų veiklą taip, kad e, būtų pritaikyta kiekviena vietoj. Kai dėl mūsų šalies kontrolės organų bendradarbiaujame su jomis visą laiką, ir visą laiką yra tikrinama, peržiūrimi kai kurie dalykai ir mūsų kontrolės organai nesibijo, nes žino, kad dažnai jie yra griežtesni negu mes, taigi šita taisyklė bus išlaikyta ir abejonės dėl programos realizacijos turėtų būti atmestos. Jeigu uh, galimybės uh, e, kur dingo šitie supaprastinimai. Na, negrįšiu prie to, kur aš, kai kalbėjau, tik noriu kreipti dėmesį vieną dalyką. To nebuvo iki šiol, mes taikėme su tuo, kad kad dirbame centriniu būdu, arba buvo pataikoma į reikalingą vietą ar ne. Kartais buvo taip, kad nėra tokios regioninės specifikos, kad yra visko po truputį kiekvienam regione. Turim tokią specifiką, kad kai kurie regionai na, formuoja tam tikrų vienodų būdų ir tai formuojame E, politiką centrinių lygmenių. Buvo taip, kad kai kurie e, plotai buvo labiau vertinimi, kai kurie mažiau vertinami, taigi mums tikrai su regionalizavimas bus tikrai geras dalykas, tai bus suderinimas su atininkama veikla, su atininkamomis intervencijomis, konkrečiai konkrečiam laikotarpiu, konkrečiam plotui, nes nenorim niekam iškirsti kelio ir nenorėtume taip pat e, susitelkti ties dideliais ūkiais, ties produktivumu, bet mes norėtume susitelkti ties mažais ūkiais, kurie turi ekologinę vertę ir taip pat e, bioįvairovės požiūriu yra vertingi ar nuostaitos yra įgyvendinamos. Žinoma, pirmasis procesas e, įgyventi naują programą bus sunkus, mes tai suprantame. Ir aišku, mums irgi bus kažkas naujo, nes ankstesnės programos buvo panašios viena į kitą. O dabar pradedam naują sritį, naują, naują, e, naują lauką tiesiog, bet turim pakankamai patirties tam, kad su tuo susidarotume. O mums svarbiausia yra tai, kad galėtume pamatyti tuos galutinius rezultatus, išmatuojamus e, rezultatus, kurie mums taip pat yra e, naudingi, ne, bet e, išleidžiant visuomenės viešas, mes žinome, kad tų rodiklių reikia pasiekti, rezultatų reikia pasiekti, jie turėtų būti matomi ir taip pat um, atsispindėti įvairiose statistikose. Kai dėl kontrolės, įdomus klausimas. Na, atviršnekant, jeigu būtų tokia galimybė, tai mes tenktumės kaip e, labiau atsitraukti nuo kontrolės. Matome, na, tam tikrą e, krypti, tarsi krypti, kad nėra vis taip, jog kontrolės yra daugiau, tai klaidų rezultatas e, keičiasi. Taip nėra. Ir aš čia galvočiau, kiek tos kontrolės reikėtų, turėtų būti ir kiek jinai gali atskleisti klaidas. Jau dabar veikia Mes e, taikome programą smartfonams, kuri leidžia atsitraukti nuo e, viet, kontrolės vietose aktyvus e, ūkininkas, apibrieštis, jau apie tai atsakiau, pas mus apibrieštis yra tokia, ūkininkas, kuris turi tam tikrą tikras e, apsaugančias priemonės, kuris turi vieną e, hektarą ir e, kuriam taikomas atitinkamas sąlygos. Tai yra mūsų e, apibrieštis internetas, nebijome, nebijom, kad jo nebus, bet priešingai mes skatiname institucijas, patarinčiasis institucijas, kurias padeda ūkininkams, jeigu kažkas turi problemų, tuomet ta institucija pradeda veikti ir stengiasi padėti ūkininkui, kad jis e, visus savo reikalus sutvarkytų. Baigiant, nes e, nenoriu užimti per daug laiko. Na, žinoma, modelį reikia aptarti, analizės modelis, modelis nukreipimų, atitinkamų sąlygų. E, tai analizuojam, tikrinam, gal kai ką reikia patobulinti ir manau, kad jau tiek. Dėkui. Vielen Dank. Ne? Man kann hier durchaus. Dėkuoju. Ir kolegos, Stenkitės kalbėti tikrai trumpai, vieną minutę ar pusantros. Foram respondidas ou que são mais efetivas. Bom, simplificação. Na, mm, mūsų nuomonė tai, kad reikia efektyvaus supaprastinimo. Ir daugelį metų mes kalbam apie supaprastinimą, bet atrodo, kad uh, visą laiką buvo kaip tik komplikuojama, bet šitoj sistemoje supaprastinimas tikrai bus. Tai faktinis supaprastinimas e, tiek nacionalinėms e, e, agentūroms, tiek ūkininkams. Kai dėl atitikties labai rimtas klausimas, aš pripažįstu, kad kartais esu nustebęs, nes šalis kur yra mažesnė atitiktis, prašo daugiau atitikties, o kai kalbam apie Portugaliją, tai pagal antrą ramstį mm, yra atitiktis 65-70 procentų pagal pirmąjį ramstį. Įdomu, kad e, galbūt mes nesusitelkime ties e, rezultatais, kalbant apie atitikti, efektyviausios programos e, yra valdomos pagal konkrečius tikslus. Ir turim vieną labai sėkmingą programą Portugalijoje, tai restruktūrizavimo programa e, vienodinams, kuri buvo gyvendinama pagal antrąjį ramstį, bet ji buvo valdoma pagal supaprast, supaprastinta tvarka, tai reiškia, kad nebuvo specifinės kontrolės Ir žinome, kad yra e, kontrolės tikslai, tai buvo sėkmingiausia, buvo atliktas auditas, auditorumai atliko auditą ir e, komisija tikrai nepaprastai e, veiksmingas yra kontrolės supaprastinimas. Mes pritarėme mokėjimams tada, kai mes e, teikiam paramą veiksmingai. Jeigu mes teikiam išmokas už rezultatus ir žemės plotus, kai e, žmonės dirbantys ūkyje žino, kad jie turės pateikti rezultatus, tai jie užtikrins, kad e, atliks darbą, atliks tą paslaugą už pačias mažiausias lėšas. Taigi skatinate mažesnės išlaidas ir žmonės taiko sveikesnį ekonominį požiūrį. Matome, kad programos, kurios remiasi supaprastinu valdymu, bet nėra grindžiamos e, išlaidų atitiktimi, tai jos yra efektyvesnės ir didesnė sėkmė pasiekta šitom programom. Taigi aš sutinku, kad mes kalbam apie tą patį dalyką. Kalbėtum apie atitikti ir Portugalijoje, kitose Europos šalyse yra klausimai susiję su išlaidų tikslingų panaudojimų, kurie yra ne vien tik tai, kaip yra leidžiami fondų pinigai, nes e, kila klausimas ir tai, kaip e, programa yra e, valdoma ir taikoma. Mes norim teikti paramą kažkam dėl paprastos priežasties, kad jie sugebėjo įvykdyti reikalavimus ar norim turėti tinkamą tinkamas paslaugas ir pagal tai e, gyventinti valdymo sistemą. Taip patikti atitikties patikrą. Na, o kai dėl išlaidų ir kaštų, tas pats. Mes siekiame irgi supaprastinimo, bet tai yra investicijų e, kaštai, taigi investicijos į naujas technologijas, naujas sistemas, naujus įgūdžius, o mm, pokyčiai aišku kainuos. Vienas dalykas e, - turėti sistemą, kuri gali optimizuoti kontrolę. Tai nereiškia, kad trūksta kontrolės, bet reikia pasakyti, kad bus kontroliuojami nekonkretus aspektai, pavyzdžiui, žemės naudojimas, kokie javai yra auginami. Tai yra aspektai, taigi klausimas, kokia kontrolė, kuri visiškai skiriasi nuo grupos, kurie analizuoja e, e, kitus dalykus, biudžeto dokumentus. Tai yra du skirtingi kontrolės tipai. Ir ką turim pagal pirmą ramstį, tai mes nežiūrim apie į, į išlaidas, bet žiūrim į tikslus, žemės naudojimą, tai kaip yra organizuojama bendrovė, mm, tikrai išlaidos bus mažesnės ir bus padaryta viskas per trumpesnį laiką negu E, stebint, pavyzdžiui, e, gyvulių mm, ūkio į patobulinimą. Mm, grazie, le domande sono parecchie, spero di, di rispondere a tutte, soprattutto. Yra daug klausimų ir aš tikiuosi, kad aš galėsiu juos visus atsakyti, ypač į tuos, kurie buvo man tiesiogiai e, skirti. Italijoje yra tokių regionų, Viena iš, vienas iš jų yra Venetija, Tuskani, Polisano, Lombardy ir kiti aštuoni regionai, kurie turi savo pačių valdžios e, mokėjimo agentūras. Ir kitos e, yra valdomos iš centralizuotos mokėjimų agentūros GIA, GEA ir e, vėliau vyksta, vėl, aukščiau yra koordinacinė institucija. Taigi, tai tiesioginis atsakymas į tai, ko klausė John Russell. Ir tie e, regionai, kurie neturi specifinės mokėjimų agentūros, e, turi skirtingus veiklos rezultatus, ir e, to, o, to, o tie, kurie turi tai jų rezultatai e, yra geresni. Ir yra didelis daromas spaudimas e, daugiau autonomijos suteikti. Viskas priklauso nuo to, kaip, e, koks yra jų požiūris ir mes dirbame su daugeliu regionų kurie turi savo mokėjimo agentūrą ir jie prašo geriausios praktikos. Ir aš nesu tikras, ar Italijos nacionalinė sistema yra pasirengusi pakeisti šitą paradigmą. Ir žiūrint iš technologinės pusės, mes e, galėtume tai padaryti, nes mes rengiamės e, ateičiai, mes žiūrėjome į ateitį ir stengiamės tam būti pasirengę, tačiau nesu tikras, ar nacionalinė valdžios e, nacionalinės valdžios institucijos turi galimybę tą padaryti, nes na, mes e, galėtume tai daryti žuvininkystės fondo e, ribose. E, dabar pakalbėkime apie supaprastinimą. Ir mes kalbame apie visus reikalingus procesus ir stengsimės padaryti tai kaip, taip, kaip mokame, kuo geriau. Ir mes dabar stengiamės pasižiūrėti, ką turi padaryti ūkininkas. Mes tiesiog bandome supra, supaprastinti ūkininko e, naštą. Jeigu bus, e, jeigu reikia gyvendinti tam tikrą sistemą, tai mes žinome, kad mokėjimo agentūra, tai yra vyriausybinė institucija, turi e, laikytis tos sistemos, kuri buvo priimta ir kai kuriais atvejais tai padaryti turi būtent e, viešo, viešo administravimo institucija. Mes naudojame e, planšetinius kompiuterius ir e, tam tikras taikomasias programėlės ir mes analizuojame tas nuotraukas, kurios buvo mūsų sistemoje užfiksuotos, mes naudojame satelitus ir viską, ką mes turime savo prieinama technologiškai, tačiau turime suprasti, kad ūkininkai turės atsižvelgti tai, ką daro dabar ir jie tai da, daro dabar rankiniu būdu ir, ir darys tai skaitmeniniu būdu vėliau. Ir mes dabar tikrai nekomplikuokime situacijų. Dabar dėl uh, sukčiavimo. Mes daug dirbame su OLAFu, mes e, daug bendradarbiaujame. Turime tris, pavyzdžiui, bendradarbiavimo projektus ir Kartais mes labai nustembame. Tačiau e, žinau, kad tai yra gana kompleksiškas dalykas ir neturiu daug dabar laiko, todėl nesileisiu į detalės. Labai ačiū. Dėkoju. Ir pabaigai jums. Šiandieną išgirdom labai daug gerų pasisakymų ir dabar norėčiau uh, paminėti, ponia Sander, kad jūs pakalbėjote apie e, esminius dalykus. Ir iš savo pusės norėčiau pasakyti, kad mes norėtume, lab, kad įvyktų pokytis ir pereitume nuo e, rezultatų laikymosi prie, prie, nuo taisyklių laikymosi prie rezultatų pasiekimo. Ir yra visiškai aišku, kad Mes turime gerą sistemą ir jeigu mes nesuorganizuosime kažkokio supaprastinimo e, kontrolės rytyje, tai gali būti, kad kyla visiems klausimas, ar e, tos kontrolės tada reikalingos ir kiek jos e, turi apimti ir kokių priemonių tam reikia. Ir, mhm. e, reikia dažnai, tiesiog prieš pradedant kontrolę reikia patikrinti, ar yra jai sąlygos. Ir na, subsidiarumas yra labai svarbus dalykas ir mums. Uh, yra aišku, kad mes norime sumažinti kontrolės kartelę. Ir tai reiškia, kad e, mums turi būti aišku, kas kokia apimtimi yra e, kontroliuojama ir nacionaliniu mastu <clears throat> mes turime tai apibriežti. Ir mums labai yra svarbi teisinė sistema. Ir manau, kad mes dabar patiriame turbūt didžiausius sunkumus šioje srityje ir galbūt kartais perdėtai atsargiai reaguojame. Kaip Tai man svarbus dalykas ir taip pat mes toliau stengsimės padėti ūkininkams, tačiau e, klausimas, kokia apimtimi ir intensyvumu. Ir mm, dabar ūkininkai e, toliau e, vysto sistemas ir tos sistemos turi turėti teigiamą efektą. sind viele Fragen angeklungen, die natürlich dann auch ähm, jetzt hoffentlich alle behandelt. Aš čia atrodo atsakiau į viską. Atsiprašau, pasimečiau. Dabar dėl e, tikrojo ūkininko klausimas, ar e, mes. E, turime jį turėti, mes turime omnibuso reglamentą ir, kaip jau sakėme, mums galbūt ir nereikia šito apibrėžimo, tačiau kitiems reikia ir apie tai jau kalbėjo kiti e, parlamentarai. Turbūt mums reikėtų tuo užsiimti. Die anderen Punkte habe ich jetzt im Endeffekt auch von. Ir taip pat norėčiau uh, pasakyti kolegoms apie tai, ką sakė ponia Bauchman, kad mums reikia daug duomenų ir klausimas, ar tie duomenys yra teisingi. Ir kalbant apie e, regioninius e, regio, regioninę valdžios instituciją, uh, Mes turime užtikrinti, kad ją tinkamai paskui panaudotume. Ir kad tinkamai taikytume duomenis ir ar juos mes turime. Aš tikiuosi atsakiau bent jau į daugumą jūsų klausimų. Labai ačiū ir tuo baigiame pasikeitimą nuomonėmis e, su mokėjimo agentūromis, dėkoju aš referendumams ir turbūt ateityje per ateinančias savaitės, kai galutinai bus susidėrėta, galbūt galima bus dvi šalių pagrindų kalbėtis. Ir, e, Galbūt šešėliniai pranešėjai e, liks, galės užmėgsti kontaktą vienas su kitu ir e, galėsite patikslinti naujus uh, E, tiekimo modelius. Ir dabar turiu dar 2-3 minutės, 17 e, punktas Agri komiteto koordinatorių pateiktų rekomendacijų tvirtinimas, jeigu neprieštaraujate, tai puiku, tada 18 punktas, kiti klausimai, iš mano pusės nieko nėra, nebent jūs kažką turite. Jeigu ne, tai kitas posėdis e, yra vasario 17 nuo 3. Pasimatysime kitą kartą ir paskui 18 vasario ir toliau. Taigi dar kartą dėkoju Jums, kad likote iki pabaigos ir noriu palinkėti gražų savaitgalių. Thank you.